Thank you, madam. Il faut que je prenne mon machin. Nous allons commencer. Merci de bien. Pradedame darbą. Prašau visų susėsti savo vietas, nes mūsų laukia labai įtempta darbo tvarkė. Juste une seconde. Bon, je trouve pas. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Noriu pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Visų pirma, atvirtiname e, darbo tvarkę prieš pereidami prie ketvirtojo punkto klausimų valandos komisijai. Norėčiau jūs Jums pranešti, kad komisija informuos mus apie savo ketinimus, pristatydama keturis naujus komunikatus. Kalbant apie šeštąjį punktą sustarimą, dėl kuriuos teigiame ES bei valstybių narių ir Cilinės Amerikos asociacija, tas jis atkrenta. E, Pristaty, ponia Grės pristatys e, parlamento galimą nuomonę e, šiuo klausimu kitame mūsų posėdyje. Taip pat numatytas rytoj keitimasis nuomonės su ponu Klausu Sorensenu dėl humanitarinių krizių. Noriu informuoti, kad tame pasikeitime nuomonėmis bus ir antrasis e, svečias, ponas Žorž Okot Obo. Junktinių tautų e, pabėgėlių teisių komisaro e, biuro vadovas Afrik, Afrikai. Ir mes turėsime galimybę kalbėti apie Sahelį, taip pat Afrikos, e, Sudaną bei Pietų Sudaną. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiems trims nedėlėms apvarkės pakeitimams? Atrodo, kad ne. Tuomet mūsų darbo atvarkė su mano pristatytais pakeitimais tvirtinama. Jūs gavote e, gegužės 14 įvykusio posėdžio protokolą, jei norite pateikti pastabų, dėl to protokolo pateikite sekretariatui iki posėdžio pabaigos, nes kitaip jį laikysime patvirtintų. Periname prie rekomenda... koordinatorių posėdžio e, sprendimų, kurie buvo patvirtinti e, gegužės 24. Jeigu turite kažkokių tai pastebėjimų, taip pat perduokite juos sekretoriatui iki šiandienos posėdžio pabaigos, nes iki posėdžio pabaigos e, tie sprendimai bus laikomi patvirtintais. Toliau komisijos vystimosi generalinis direktoratas norėtų pristatyti keturis komunikatus, kuriuos e, rengėsi gyvendinti. Viskas yra anglų kalba, sako pirmininkė, neskaitysiu ir suteikiu žodį komisijos atstovams pristatyti tuos keturis komunikatus. Ir žodį suteikiu poniai Katrin, Katrin Pedingen. Na ir kalbėkite tiek laiko, kiek jums reikia. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu prancūzų kalbą. Ponios ir ponai, ponai parlamento nariai, ačiū už man sutiktą žodį. Komisijos vardu norėčiau Jūs informuoti apie keturis komunikatus dėl projektų e, kurie teikiami pono Pybalkso e, vardu. Visų pirma, e, komunikatas dėl E, kuris tvirtinamas šių metų vasaros pradžioje, taip pat komunikatas dėl socialinės apsaugos ir trečiasis komunikatas dėl maisto produktų saugos, e, dėl produktų atsparumo ir taip pat teikiame vieną pasiūlymą dėl dėl civilinės apsaugos jis bus pristatomas šių metų rudenį. Visų pirma, kalbant apie pirmąjį e, pasiūlymą, jis susijęs su regioniniu ir e, regioniniu saugumu. Ir e, tas siūlymas skirtoms valstybėms, kurios vykdo reformas, bet joms reikia papildomos pagalbos, siekiant užtikrinti, kad tos reformos būtų įdėktos ir būtų, e, nuolat, būtų įtvirtintos. Ir paga, tai pasiūlymų numatoma pagalba valstybėms, kurių situacija yra nestabili ir kuriuose yra, kurios yra konfliktų zonoje. E, mes teikėme pasiūlymą, e, siekdami rekonstru... užtikrinti e, reikalingus valstybės ir visuomenės santykius ir juos struktūrizuoti. Tai nėra nauja politikos rytis, nauja, naujas politikos pasiūlymas, tiesiog siekiama įvertinti <clears throat> trečiosiose valstybėse vykstančių demokratinių persitvarkymų poveikį tai yra susitelkėme į sritis, kuriuose ES gali prisidėti užtikrindama vykdomų reformų e, nuolatinumą. Ir norime pasitelkti patirtį sukauptą, teikiant pagalbą valstybėms įgyvendinančioms e, pertvarkymus, kurios, kuriuose vyksta persitvarkymai, į, pasitelkiant mūsų pastarojo dešimtmečio sukauptą patirtį, taip pat e, dar, tą patirtį naudojame gyventindami kaiminystės politiką. Taip pat <clears throat> šis aspektas užtikrinamas visose mūsų visamosios politikos projektuose. Pirmasis pranešimas. Antrasis pranešimas susijęs su socialinė apsauga e, kuris turėtų pasirodyti 2012-aisiais. Tai yra susijęs su pokyčių darbo tvarkė, bendrai, plačiau mastant e, žmogiškojų vystimos aspektais. Ir čia kalbame apie maisto produktų saugą ir augimą, integruotą augimą ir būt, e, būtinybę užtikrinti piliečiams dalyvauti darbo vietų kūrime. Taigi tai yra e, pranešimas dėl socialinės apsaugos ir taip reaguojame į daugybę politinių tikslų iškeltų Agenda for Change darbo atvarkėje. Norime užtikrinti labiau integruotą augimą, užtikrinti darbo vietų kūrimą ir pasiūlyti politinį atsakymą, politinės galimybės kylančios ekonomikos valstybėms, užtikrinti ES e, e įsipareigojimų prisimtų gyvendinimą e, liberalėjančios pasaulio prekybos kontekste. E, Šis pranešimas pasirodo reikalingų metų, nes valstybėms, e, kai kuriams valstybėms dėl e, susidariusios ekonominės padėties ypač aktualus yra nedarbo klausimas. Ir ypač daug dėmesio bus skiriama šešėliniams sektoriams, kurie, kuriuose negalioja socialinė apsauga. Žinoma, mes norime pasiūlyti realistišką požiūrį Ir šiuo pasiūlymu siunčiama žinia yra vidinė. Ir mes bandome analizuoti, bandome išsiaiškinti, kaip tose valstybėse užtikrinti naudingiausią visiems turimų išteklių pas, paskirstimą, įgyvendinant e, taip pat ir mokesčių reformas. Šis pranešimas E, pasirodo po viešųjų konsultacijų, kurios buvo surinktos internete. Juose dalyvavo aštuonios valstybės narės, taip pat tarptautinės organizacijos, jungtinės tautos, kai, kurios, kai kurie bankai, e, mūsų šalių partnerių, institucijos, taip pat nevyriausybinės organizacijos. Bruselėje įvyko ir tam klausimui skirtas susitikimas, dalyv, kuriame dalyvavo daug valstybių narių atstovų. Taip pat buvo surenkti e, susitikimai e, užsienyje su organiz... pilietinių organizacijų atstovais iš Afrikos valstybių. Įvyko susitikimas, sakykime, Kasablankoje, Adisabeboje ir Bankoke. Ataskaita apie šias viešasias konsultacijas įvykusios taip pat buvo paskelbta. Pereinu prie trečiojo mūsų pranešimo kurio tikimės 2012 rudenį, spalio e, rugsėjo mėnesiais, tai yra e, pilietinėms organizacijoms skirtas pranešimas. Mes norime užtikrinti sklandesnį darbą su toms organizacijomis ir e, akcentuoti darbą valstybės narėse. Ir šis pranešimas apims pilietinės organizacijas e, besivystančiose valstybėse bus kalbama. Taip pat mes bendradarbiaujame su plėtros direktoratu. Ir čia e, mes remiame struktūriniu dialogu, kuris yra vykdomas su vietos e, valdžios, valdžios atstovais. Vėlgi remiamės Agenda for Change darbo tvarkė bei bendrai ES plėtros strategiją. mes esame įsibėgėję vykdami šias konsultacijas, nes tos konsultacijos jau prasidėjo gegužės mėnesį. Mes sulaukėme 315 atsakymų iš viso pasaulio, 10 delegacijų, Europos, Europos Sąjungos delegacijų veikiančių užsienyje surengė konsultacijas su vietos atstovais, taip pat e, sulaukėme nemažai atsak, atsakymų iš vietos e, institucijų trečios, trečiosiuose valstybėse. Ir gautų atsakymų, dabar kaip tik analizuojame gautus atsakymus. Rezult, pirmosios išvados patvirtina struktūrinio dialogo išvadas, taip pat gerosios pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą. Uh, Europos Sąjunga e, turėtų užtikrinti palankę aplinkam toms, toms organizacijoms e, bendradarbiauti politinėje srityje ir mes norime toliau plėtoti šį struktūrinį dialogą. Taip pat e, mūsų prašoma užtikrinti reikalingą ir tinkamą finansavimą, kad e, taip prisidėtume prie vystomojo bendradarbiavimo. Ir taip pat mūsų prašoma surenkti mokymus toms organizacijoms, pilie, piliečių organizacijoms, kad taip sustiprintumėme vidinę valdysenos struktūrą valstybėse. Perinu prie paskutinio mūsų pristatomo pranešimo pilietinėms organizacijoms kitas pasiūlymas turėtų pasirodyti šiuo metu rudenį. Dabar perinu prie paskutinio mūsų pristatomo pranešimo. Jo tikslas pristatyti visą apimantį ilgalaikį sklandų požiūrį į e, atsparumo klausimus susijusius su maisto produktų sauga. Kodėl apie tai nusprendėme paskelbti pranešimą? Visų pirma, to mūsų prašė, paprašė taryba, jeigu šiais 14 dieną savo posėdėje. Ką reiškia atsparumas šiame kontekste? Tai yra su, fizikos terminas. Jis apibrėžia tam tikro e, poveikį patiriančio objekto atsparumą Galime kalbėti apie bendruomenę, apie būstą, apie, valst... apie šeimą, apie valstybę, to, į, į, gebėjimą įvairiais ligmenimis atsispirti neigiamai, nepageidaujamai įtakai. Atsparumas susijęs su visuomenės gyvenimu. Uh, ir komisija, rengdama šį pranešimą, nu, nusprendė sutelkti dėmesį į maisto produktų saugumo klausimą Afrikos regionos, Afrikoje Sahelio regione. Suteltas dėmesys į žemės ūkio produktų saugą, taip pat atsižvelgiant taip pat į dirbožėmio prastėjimą, e, vis mažėjančius išteklius. E, nes visi šie aktualūs veiksniai labai sumažino tų Afrikos valstybių e, gyventojų galimybės apsirūpinti maisto produktais. Taigi mūsų požiūris į tokį atsparumą siekia įvertinti neigiamus veiksnius, kurie aštrina maisto produktų krizę. Taip pat mes analizuojame tų gyventojų e, situaciją ir, ir jų pažeidžiamumą šiame kontekste atsparumas turėtų bu, tapti naujos, naujų svarbių aspektų vystomoje politikoje. Komisija, ES jau turi nemažai priemonių, e, kad galėtų panaudoti tokiais atvejais. Tačiau, kuomet paštrėjus kriziai, šis atsparumo aspektas tapo ypač aktualus, nes būtina atsispirti įvairios rušies neigiamą įtakai ilgos trukmės laikotarpiu. Todėl mes norime stiprinti vietos, regioninius ir nacionalinius gebėjimus, tos galimybės atsis, atsparumo gebėjimus. Ir prane, mūsų tikslas yra pristatyti šį pranešimą. E, kuomet bus pažymima vystomojo bendradarbiavimo diena Europoje ir e, Tokijuje e, penk, spalio 15-ąją Pasaulio bankas rengia tam, e, tai dienai skirtą renginį. Ačiū. Dar nepaleisime komisijos, kadangi e, esame gavę vieno nario klausimą skirtą Europos komisijai. Jis yra raštu įtrauktas į dokumentus klausimą pateikė ponas Bill Newton Dunn. Ir dabar suteikiu komisijai žodį, kad atsakytų į šį klausimą. Žodį suteikiu ponui Green. Dam. Poniai, atsiprašo pirmininkė. Madame, elle pas qu'on l'appelle <laughs> That's okay. Good afternoon. Labą dieną. Labą dieną. Aš tikriausiai galiu kalbėti anglų kalbą. <clears throat> Noriu padėkoti garbygam parlamento nariui. Aš e, Eko generalinėme direktorate dirbu Šrilanką atsakingime skyriuje ir Tamil Nadu pabėgėlių stovyklose yra apie 68 tūkstančius pabėgėlių iš Šrilankos. Praėjusį mėnesį lankiausi Indijoje ir taip pat manau, kad šiek tiek įvyko nesusipratimas dėl prigos galimybių. Tai yra galimybės lankytis pabėgėlių stovykloje. Nors e, visos delegacijos iš ES ar eko generalinio direktorato, norintis lankytis pabėgėlių stovykloje, turi gauti iš ankstinį Tamil Nadu valstijos valdžios leidimą. Anksčiau tokių problemų nekildavo. 2002 metais bent jau kartą per projekto įgyvendinimo etapą mes lankėmės pabėgėlių stovykloje ir tą darėme ir po 2002 metų. Mes taip pat žinome, kad yra organizacijų, kaip pavyzdžiui, Junktinių tautų vyriausio pabėgėlio reikalų biuro darbuotojai, kuriems kyla sunkumų nuvykti į pabėgėlių stovyklą, taip pat problemų patiria ir nevyriausybinės organizacijos, bet mes tengiamės su jais kartu dirbti. Dabar dėl generalinio direktorato eko darbo planų. Mes pirmiausia norime pažymėti, kad materialiosios pabėgėlių gyvenimo sąlygos stovykloje gerokai pagerėjo, atsižvelgiant į tą pagalbą, kurią pastaraisiais metais pabėgėlių stovyklai teikė Tamil Nadu valstijos valdžia Ir visgi nuo šių metų, 12 metų biudžete, papildomos lėšos pabėgėlių stovyklai nėra skiriamos. Todėl yra skatinamos šalis donorės, tokios kaip Australija ir Junktinės Amerikos valstijos, daugiau teikti pagalbos, stengtis, kad ta pagalba būtų tikslinė ir nedubliuotų Eko generalinio direktorato teikiamos pagalbos. Ačiū. Ačiū už atsakymą, sako parlamento narys, tačiau turiu pasakyti, kad mes iš tiesų neišgirdome raminančių žinių, nes um, dėlėje girdėjome visai ką kitą, nes kai paklausėme, ar kas nors lankėsi pabėgėlių stovykloje, atsakymą išgirdome neigiamą. Tai, kad nebestebima, nebekontroliuojama ir kad nebe turima nebeteikiama lėšų yra vienas dalykas, bet iš tiesų niekas tose stovyklose, kaip mus informavo, nesilankė. Ir galbūt tas um, stebėsenos nutraukimas tikrai nėra geras dalykas. Eko generalinio direktorato atstovai informavo mus ir dėlėje, jie sakė, kad nesilanko toje stovykloje, nes dabartiniu metu taikoma apsaugos sistema ir apsilankimai neužtikrina saugumo, nes yra pakankamai daug nusikalstumų grupuočių ir kitų veiksnių, dėl kurių tokie apsilankimai nebėra saugus. Todėl kyla natūralus klausimas, tai kaipgi panaudojamos ES lėšos, kurios skiriamos pabėgėlių stovyklai. Galbūt yra įvairiausių būdų, kuriuos mes galėtumėm aktyvuoti ir gal vertėtų pagalvoti apie bendras pastangas. Komisija. Aš manau, kad tikrai įvyko nesusipratimas, nes mes tikrai lankėmės stovykloje praėjusią savaitę. Visą savaitę mūsų generalinio direktorato delegacija lankėsi. Mes apsilankėme dešimtyje procentų visų stovyklų ir sukūrėme maždaug 1300 km kelią. Taigi mes lankėme stovyklose. Dabar dėl apsaugos. Iš tiesų, apsaugos klausimas yra dviejopas. Pirmiausia, tai yra saugumas pačioje pabėgėlių stovykloje, nes susidurėma su nemažais protrukiais būtinio smurto ir taip pat problemomis saugumo, kurios kyla dėl repatriacijos į Šrilanką. Kitas dalykas, Tamilnadu valstijos valdžia imasi priemonių saugumui užtikrinti, kontroliuoja galimybę patekti į pabėgėlių stovyklą, bet tikrai lėšos, kurios skiriamos pabėgėlių stovykloms, yra kontroliuojamos. Ta daro arba mūsų atstovai dėlyje, arba atitinkami atstovai Šri Lankoje. Bruselėje mesgi organizuojame susitikimus tam, kad uh, galėtume žinoti apie rezultatus, bet tikrai reikėtų gal susitikti ir įsiaiškinti, dėl ko kilo toks nesusipratimas, nes mes visada vykdydami projektus kontroliuojame, kaip jie įgyvendinami ir lankome stovyklose. Na, mes nesiginčiame, kad jūs lankėtės stovykloje, bet kada mes lankėmės Indijoje balandį, mes išgirdome tai, ką išgirdome ir tada negalėjome lankyti stovykloje. Peteris, kuris vadovavo biurui tik tai pirmą dieną, tikrai atliko puikiai darbą dėlėje balandžio mėnesį, bet gal jis tiesiog neturi naujausios informacijos. Aš aišku negaliu kalbėti visų vardų, gal kitos delegacijos kitaip pasisakys, sakys, kad buvo lankomasi stovyklose ir kontroliuojama ar tinkamai panaudotos lėšos. Panašu, kad incidento kaip ir nėra. Komisija. Na, man svarbu, kad visi gerai suprastumėte, kad mes tikrai nešvaistome ES piliečių, mokesčių mokėtojų lėšų nežinomiems tikslams. Viso buvo penkios stebėsenos misijos, kurios lankėsi stovyklose ir tikrino, kaip yra panaudojamos lėšos. Aišku, iškilo klausimų susijusių su mūsų partneriais, kurie veikia stovyklose, bet mes labai, labai kruopšiai prižiūrime, kaip yra naudojamos ES lėšos tam, kad e, skiriami pinigai patektų tiem, kam jie yra skirti. Todėl aš manau, kad tai buvo tiesiog nesusipratimas įvykęs jūsų pasikeitimo nuomonėmis metu. Aš manau, kad mes galėtume paklausyti pono Piterio, kodėl jis mums nurodė, kad nebuvo lankytasi tose stovyklose tačiau dabar pasirodė, kad jie vyko, tiesiog įvyko nesusipratimas, manau, ir, ir dėl to kilo mums šių abejonių. Manau, kad galime pasitikėti komisijos atstovais ir pabaigti šį klausimą ir kaip jūs, ponė Newton-John, sakėte, pirmadienis šiek tiek maišosi viskas, sako pirmininkė finansavimas e, buvo nutrauktas. Dabar pereiname. Prie studijos pristatymų, tyrimo pristatymų dėl Europos, nuseklios ES strategijos Sahelio klausimų. Buvo domėtasi vystimos ir saugumo aspektais šio tyrimo metu, kaip tai veikia socialinį gyvenimą šiame regione. Taip pat dabar jis šiame regione yra daug politinio nestabilumo, taip pat ne, nepakankamas vystimasis ir saugumas. Praėjusioje Strasbūro sesijoje patvirtinome E, skubos rezoliuciją dėl Sahelio ir aš noriu pristatyti Jums dabar tris tyrimo autorius, kurie šiandien atvyko, kad trumpai pristatytų šį tyrimą. Taigi džiaugiuosi galėdama pristatyti poną Luis Simon Navarų, ponę Ann Elizabeth Amelia Hatfield ir poną Aleksanderį Mateler. Visi trys atstovauja E, Europos studijų institutą Briuselėje. Norėčiau žodį suteikti kalbėtojams. E, septynios minutės bus skiriamas kiekvienam ekspertui ir norėčiau paprašyti laikytis šio laiko ir pradedu nuo pono Navaro. Ačiū, ponia pirmininkė. Labadiena visiems. Ačiū už kvietimą atvykti į jūsų posėdį. Kaip jūs sakėte, mes pabandysime jums pristatyti apskritai po visą ataskaitą, kuri buvo užsakyta, tyrimas buvo užsakytas ES dėl e, strategijos nuseklumo Sahelio klausimų ir jis buvo pristatytas prieš porą savaičių. Mano kolegos, aišku, papildys mane. Per septynės man skirtas minutės pabandysiu jums pristatyti, kodėl Sahelio regionas yra svarbus ES ir geo, kokie geopolitiniai veiksniai tame regione. Taigi, pirmiausiai pradėsiu nuo Sahelio regiono apibriešties. Paprastai šiuo vardu vadinama geografinė teritorija, kuri yra pietinėje Saharos dikumos dalyje, tiksliau į pietus nuo Saharo dikumos. Ir Sahelių apibrieštis yra pakankamai siaura ir abstrakti. Sveikatos apsaugos strategijoje 2011 metų yra įvardinamas Nigeris, Mauritanija ir Malis kaip sudarantis šį regioną. Vėliau dar buvo priskirta ir Burkino Faso. Taigi mūsų sveikatos apsaugos strategijoje tvirtinant mes tokį patvirtinome Sahelio apibrėžimą. Šiuo atveju svarbu suprasti, visą geopolitinį kontekstą, kurio remintis parengta ES strategija, nes svarbus vystimosi rezultatai Sahelio regione daro poveikį kitiems dviems ES svarbiems regionams, turiu galvoje Šiaurės ir Vakarų Afrikos regionus. Nes Saheliai, kurie daro Vakarų ir Šiaurės Afrikai poveikį, turi būti vertinami kaip regionas, kuris e, daro poveikį ir besiribojančiom su tais regionais sienoms. Ir šiuo atveju ES regionas yra įdomus strateginių požiūrių, kaip apibriešta 11 metų ES strategijoje Sahelio klausimų. Svarbu atsižvelgti į du tarpusavėje glaudžiai susijusius veiksnius. Pirmiausia, tai yra silpna valstybė ekonominio vystimosi etape, yra silpnos valstybinės institucijos, o tai reiškia kad gali klėstėti nelegali migracija, teisėta narkotikų apyvarta, organizuotas nusikalstamumas. Ir šie dalykai mums yra labai svarbus, nes jie tiesiogiai daro poveikį ES. Dabar pažvelkime į teigiamąją pusę. Sahelio regione yra labai svarbių mineralų ir energijos išteklių, paminėsiu keletą, tai yra nafta, taip pat uranas ir geležies ruda. Vienas iš mūsų argumentų, kuriuos teikiame, yra savaime suprantamas. Ir tai yra didesnis saugumas, politinių ir ekonominių institucijų stiprinimas Sahelio regione turėtų sumažinti šio regiono keliamą grėsmę ir atverti daugiau galimybių pačiam regionui. Aš manau, kad ES tai supranta ir ne vieną kartą pažymėjo vairiose dokumentuose, pirmiausia 11 metų savo strategijoje. Todėl labai svarbu suderinti veiksmus, kurių įmamasi didesnio saugumo ir vystimosi sritise kalbant apie saugumą ir vystimasi, tai veiksmai abiejose sritise išlieka vienu svarbiausių uždavinių Europos Sąjungai, taip pat ir iššūkių. Mes pažymime ataskaitoje, kad yra dar kitas veiksnys keliantis Sahelio regiono stabilumui grėsmę, taip pat ir Europos Sąjungai atitinkamai Ir tai būtent vis stiprėjantis karinė kariškių vaidmuo. Ir taip pat um, trečiųjų šalių karinės jėgos buvimas regione. Ir turiu pasakyti, kad uh, tokio užsienio kontingento, karinio kontingento stiprinimas yra pastebimas. ES pastangos veikti šiame regione gali tik tai atstatyti stabilumą, kad būtų užkirstas kelias tolesniam skurdo gilinimui. Taigi saugumas ir vystimasis yra du labai glaudžiai susiję veiksniai Sehelio regione. Prieš suteikdamas žodį savo kolegijai Emilijai Hatfield noriu trumpai paminėti geopolitinius veiksnius, ypač išorės veiksnius. Pirmiausiai, išorės veiksniai, išorės jėgos, kurios veikia. Tarp jų svarbiausios Libija ir Alžyras. Libija ir Alžyras gaubia Sahelio regioną ir yra tarp Sahelio regiono ir Šiaurės Afrikos. Libija tradiciškai Sahelio regione vaidino svarbu vaidmenį, ypač valdant pulkininkui Kadafi, e, buvo imtasi tiesioginės intervencijos Nigerija ir Mali buvo finansuojamos karinės pajėgos per Etruereko grupės. Kalbant apie Alžyrą, tai mūsų galva Alžyras dabar yra vienas iš svarbiausių žaidėjų Sahelio regione, galvojant apie a, karinį aspektą. Margrebo organizacijų Alžyras yra savaime suprantama šalis lyderė. Marokas, Prancūzijos sąjungininkas, irgi išvelgia grėsmių, kurios Marokui gali kilti iš Sahelio regiono. Akivaizdu, kad įtaka per artimiausius metus didės ir kitos valstybės, tai yra Nigerijos. Noriu trumpai paminėti, Amerika, paminėti Junktinės Amerikos valstijas, kurios ypač per pastarąjį dešimtmetį vadino svarbu vaidmenį kovoje su terorizmu, nes amerikiečiai e, labai glaudžiai bendradarbiauja šioje srityje su Alžyru ir labai toliau Kinija. Kinija aktyviai bando įsisavinti regiono naudingasias išteklius. Ir salafistai uh, dar viena jėga, propaguojanti Sahelio regione radikalesnio islamo įtvirtinimą. Tai dar vienas veiksnys. Ir dar noriu paminėti, kad regiono politikoje, ekonominėje plėtroje nemažesnį vaidmenį vaidina ir ne valstybinės struktūros, tokios kaip Alkaida judėjimas ir kai kurios kitos organizacijos iš Maroko. Ačiū uždėmesi. Ačiū Lūsiai. Ačiū pane pirmininkė. Na, tyrimas buvo labai įdomus, daugelypis įdomus dėl to, kad yra įvairūs veiksniai, kuriuos reikia susijęti tarpusavį, kaip kolega minėjo, tai yra saugumas ir vystimasis. Tiesą pasakius, Sahelio regionas yra ko gero vienas iš neramiausių pasaulyje ir galvoti reikia ne tik tai apie perspektyvą, bet ir apie tas problemas, kurias dera spręsti nedėlisant, ypač po įvykių Libijoje. Tarako sukilėliai ir daugelis kitų veiksnių įsivelia čia. Jeigu mes galvotume apie ES veiksmų perspektyvą ir sisteminių problemų sprendimą, o jos yra silpna valstybės valdžia, klimato kaitos poveikis, skurdas ir maisto stoka yra visi tie iššūkiai, su kuriais reikia kovoti ir kurie apsunkina vystimosi programas, EIVT vykdomas vystimosi programas. Manau, kad iš tiesų reikia dar nemažai padirbėti. Mūsų ataskaitoje nurodomos strateginės veiklos kryptis. Tai yra apibrėžiama, kokiu veiksmu galima imtis stiprinant saugumą Ir kitas dalykas, kaip e, tuos veiksmus paversti praktinėmis priemonėmis. Taigi yra dar apie ką pagalvoti ir Aleksandras apie tai dar kalbės. Viena svarbiausių problemų, kad iš tiesų nėra sistemiškai įvertinta dabartinė ES Sahelių regionui teikiama pagalba nuo 63 metų, kaip žinote, ji yra teigiama Bet padėtis Sahelių regione netiek daug ir pasikeitė. Mes kalbame šiuo atveju apie tris skurdžiausias ir nestabiliausias pasaulio šalis. Ir visos tos trys šalis susiduria su didžiausiomis problemomis. Todėl siekiant tūkstantmečio plėtros planų, vystimosi indekso reikia labai gerai pagalvoti apie tai, ką daryti, nes apie 50 procentų gyventojų pajamos per dieną sudaro vieną dolerį. Be to labai apsunkinta galimybė gauti įsilavinimą, trūksta gėlo vandens, vyrų moterų lygios teisės nėra užtikrinamos. Taigi atsižvelgiant į dabartinę ES strategiją reikėtų galvoti apie būsimus žingsnius ir būsimas priemonės. Aš manau, kad pagrindinė mūsų mintis ataskaitoje išdėstyta labai aiškiai, bet kalbant apie žingsnius, kurių reikia imti užtikrinant vystimasi, tai pirmiausia reikėtų mažinti skurdą, nes skurdas yra didžiulis Mm, vykstantis viduje konfliktai naikina ūkininkų pasėlius, todėl reikėtų galvoti apie Sahelio regionui, jo šalims skirtos specifinės strategijos, padedančios regiono valstybėms apsirūpinti maistu. Kitaip sakant, reikia tokios politikos, kuri užtikrintų jų pačių gebėjimą apsirūpinti maistu, užuot priklausus nuo išorės pagalbos. Tai yra labai svarbu. Aišku, tokie žingsniai rezultatus duos e, per ilgesnį laikotarpį. Dar vienas dalykas tai yra konfliktų sprendimas, švietimas ir darbo vietų kūrimas. Švietimas turi būti suplantamas plačiai, ne tik įsilavinimo įgyjimas, bet ir perkvalifikavimas Dar mes kalbame ataskaitoje apie regioninės integracijos skatinimą. Tai yra mūsų ataskaitos leitmotyvas, bet regioninės integracijos šios šalis nepasieks savo pastangomis. Tie, kas skaitėte ataskaitą, tai 20-21 puslapyje mes išdėstome tos iššūkius, kurie kyla. Ir tai yra maisto stoka, gamtiniai ištekliai ir žmogiškieji ištekliai. Žinote, kad ne tik dėl klimato kaitos trūksta maisto, bet taip pat ir dėl pačios e, šalių valdžios struktūrinių įdų. Nes šiandieną mes galime kalbėti tik tai apie valdžią, kuri galėtų e, kažką padaryti. Dar vienas dalykas - tai klimato kaita. Jos poveikis daro neigiamą poveikį tiek aprūpinimui, apsirūpinimui maistų, tiek ir maisto kainos. Todėl humanitarinės pagalbos klausimas yra labai aktualus, nes 12 milijonų šio regiono gyventojų kenčia nuo absoliučiai netinkamos mytybos. Ir tai yra labai rimta problema. Be to, klimatinės sąlygos yra labai netinkamos tame regione gausių sausrų arba pernelyg gausių kritulių, liučių ir a, maži ūkiai susiduria su didžiulėmis problemomis, jų investicijų gražos norma yra labai menka ir atsparumas klimato kaitos poveikiui yra rimtas uždavinys. Ir dar paskutinė mano skaidrė, kurioje mes nurodome papildomus iššūkius. Aišku, yra šiame regione gausių ir gamtinių išteklių, bet jie ir jie gana įvairūs. Tačiau tikriausiai mes turėtume e, šiuo atveju gal kalbėti ne apie įprastinius energijos šaltinius, bet apie atsinaujinančius energijos šaltinius, kurie užtikrintų ekologišką ekonomiką. Tokie atsinaujantis energijos šaltiniai tikrai yra geri ir vykdoma nemažai įvairių projektų, investicinių projektų, tokių kaip Transsaharos dujų vamzdynų, dujų vamzdynų tinklų projektas, hidroelektrinių statymas, tačiau šiuo metu būtina skatinti ekologinį Sahelio regiono augimą, žalesnį augimą, nes tai atitinka ir viso regiono poreikius. Ačiū. Much, Amelia. And... Ačiū, Amelija. Labadiena, ponios ir ponai. Kolegos ką tik pristatė jums geopolitinę Sahelio regiono dinamiką. Taip pat kalbėjo apie įvairius iššūkius su, susi, su kuriais susiduria regionas. O aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip reikėtų įvertinti Europos strategiją Saheliui, kuri buvo patvirtinta 2011 metais. Remiantis mūsų atliktais tyrimais, galime daryti išvadą, kad vyksta pažanga, tačiau iššūkiai lieka. Šis posakis labai jau tapo dažnas apibūdinant e, konfliktų vietas. Jei pažvelgsite į įgyvendinimo ataskaitą, kurią ką tik parengė EIVT šiuo klausimu, pamatytumėte, kad yra daug projektų, kurie arba jau įgyvendinami, arba juos ruošiamas įgyvendinti. Tačiau norėčiau Jums pateikti tris kritinės pastabas susijusią su šia veikla. Nepaisant visapimančios veiklos, pastebime, kad šios pastangos yra paskiros, nesusietos. Taip pat e, egzist, nepakanka tarp institucinio skaidrumo dėl to, kaip leidžiamos vystymais įskirtos lėšos. Ar kalbėtume apie kovos su terorizmą e, aspektą ar kitus aspektus. Visos Europos institucijos sako, nežinome, kaip iš tikrųjų tie milijonai yra išleidžiami. Antra, kaip jau minėjo Amelija, maisto sauga labai pavėluotai buvo pripažinta svarbių iššūkių. Ir todėl norėčiau pabrėžti, kad tai, kad eko Trumpalaikis įsikišimas, trump, trumpalaikė maisto pagalba negali pakeisti ilgalaikių mm, vys, paramos vystimosi pastangų. Taip pat yra problemų dėl įgyvendinimo greičio. Kai pirmiausia buvo pradėta kalbėti apie Sahelio strategiją, buvo norima imtis prevencinės veiklos ir š šioje srityje ES nepavyko. Užuot ėmusis prevencinės veiklos, buvo leista regionui visiškai žlugti, ypač kalbant apie saugumo pastangas. Taip pat galima paminėti ir tai, kad kai dėl lėšų panaudojimo daugiausia, daugiausia, daugiausia tų pinigų išleidžiama vystymoisi strategijai. Norėčiau pažvelgti šiek tiek už pačios Sahelio strategijos ribų ir pakalbėti apie tai, kaip ES galėtų pagalvoti apie būsimas strategijas. Ir čia norėčiau pakalbėti apie CSDP veiksmus. akivaizdu, kad e, išsivystė regiono su, saugumo krizė regione. At, prisiminkime Libijos konfliktą praėjusią, praėjusiais metais, taip pat e, visą dešimtmečią vykstančius regione įvairius, e, įvairius konfliktus. Įvyko valstybės perversmas Malyje. Malis jau prieš du metus buvo įtrauktas į CSDP darbo tvarkę. Taip pat planuojama surenkti Nigeriją pajėgumų stiprinimo misiją. Dabar e, planuojamos įvairios operacijos, sukūriamos jų koncepcijos. Ir šią prasme norėčiau pabrėžti, kad mūsų galva nepakaktų mažos civilinės misijos, kad būtų pasiekta, kokia, pasiekta kokiu nors rezultatų, gerinant saugumo rezultat, e, situaciją regione. Ir čia norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad yra kitų alternatyvų. Pavyzdžiui, koordinuoti karinę pa pagalbą ES kontekste. Valstybės narės bet kuriuo atveju yra aktyvios karinę prasme. Ir būtų daug protingiau e, visą tai koordinuoti ES mastu, užuot e, skyrus vystimui įskirtas lėšas ir siuntus atskirų valstybių narių karinės misijas. CSDP puikiai sekasi didinti matomumą, gerinti viešą matomumą, tačiau pabrėžiame, kad įgyvenimo greitis yra labai svarbus. Nigerio e, ministras pirmininkas, kuris prieš porą savaičių lankėsi Briuselėje, sakė, mano šalis žlunga, o jūs žadate atsiųsti pagalbą tik rūpjūti. Kai dėl regioninio bendradarbiavimo. Čia yra du, e, dvi sistemos. Vienai vadovauja europiečiai, kitai Alžyras. Europa visą laiką linkusi pabrėžti, kaip svarbu vykdyti daugia šalės iniciatyvas, ekovas ypač, ir visa tai remiama per dvišalių santykių tinklą. Ir Europos analizėje Šiaurės Malis įvardyjamas kaip svarbiausia problema ir galimas sprendimas. Kalbant apie Al Alžyrą, situacija kiek kitokia. Norėčiau pabrėžti, kad žlugus Kadafio režimui, Alžyras yra vienintelė išlikusi gale regione ir neišvengiamas partneris. Jau dabar vaidina svarbu vaidmenį koordinuojant kovos su terorizmu veiklą. Tačiau vis dar išlieka nepasitikėjimas tarp ES ir Alžyro. Ir svarbiausias iššūkis siekiant išspręsti šią problemą ir padėti susikalbėti šiems dviems regionams. Yra diskusijos. O dabar norėčiau išvardyti svarbiausias išvadas. Manome, kad reikia sinchronizuoti įvairias strateginės priemonės. ES turėtų pripažinti Alžyrą kaip neišvengiamą regioninę galę, tas pats pasakytina apie kovas, e, Nižerį ir taip toliau. Vystimosi struktūros turi būti geriau integruotos e, tarpusavėje. Galbūt galima būtų parengti šalių veiksmų planus. Manome, kad pagrindiniai prioritetai yra maisto saugumas ir žalesis augimas. Reikia, kad CSDP imtųsi ne tik civilinių, bet ir karinių veiksmų. Taip pat manome, kad dabartinis darbo pasiskirstimas tarp Europos institucijų ir valstybių narių tik kenkia šioms pastangoms ir reikėtų pagalvoti apie kitokį e, susitarimą. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu parlamento nariams. Žodis pirmiausia ponui Görensui. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes iš tikrųjų norėjome sulaukti šios studijos, noriu padėkoti jos autoriams. Ir e, dabar e, jos pagrindų vyksta naudinga diskusija. Ir noriu padėkoti už e, dokumentą, kuris mums buvo pristatytas. Iš esmės mes kalbame apie uh, valstybės, kurios yra Saharos dykumos pakraščiuose. Ir gaila, kad tokia įdomi tema, tokia įdomi studija svarstama dalyvauti vos keturiems nariams. Ir išsakęs šį pastebėjimą, dabar pereisiu prie jau pačios temos. Sahelį regionas yra daugybės problemų šaltinės - skurdo, nedarbo, nusikalstamumo, e, narkotikų kontrabandos, klimato kaitos. Tačiau yra kai kurie aspektai, kurių aš pasigėdau, kurių tyrimo išsamus aš pasigėdau jūsų studijoje. Kalbant apie kaitos dinamiką, vienas dalykas yra labai būdingas, konkrečiai būdingas tam regionui, tai yra demografinė situacija. Ten pasiektas istorinis rekordas. Niekur nėra užfiksuota panašių demografinių tendencijų, jokiame kitokiame pasaulio regione. Ir manau, jog tai yra labai aktualus aspektas. Ir kai kalbame apie Sahelio regiono augimą, tai 3 procentai to augimo e, įvyko demografinių tendencijų dėka, kai tuo tarpu pas mus demografiniai tendencijos kinta ir auga vos 0,2 procentų sparta. Jūs kalbėjote apie visas svarbiasias valstybės - Maroką, Libiją, uh, Alžyrą, apie tai, kad e, kaip viskas pasikeitė po režimo pasikeitimo Libijoje. Ir kita vertus, reikia nepamiršti, kad visos tos valstybės, kad visas likęs pasaulis bando užtikrinti savo interesus tame regione. Kinija, nes valstijos ir taip pat Europos Sąjunga, nors Europos Sąjungos politika yra kitokia. yra pristatoma, ta politika pristatoma komisijos dokumentuose. Svarbiausia yra išsiaiškinti, ar mes galime prisėti prie sprendimo, problemų sprendimo tame regione, ar galime tik tai pagilinti problemas tame regione. Manau, kad komisija galėtų ta, siekti tapti svarbia veikėja, svarbiausia veikėja, uh, tame regione, ieškant esminių didžiųjų mm, to, problem, to regiono problemų. Ir prisiminkime dokumentą pavadinimu Responsibility to Protect. Svarbiausia to regiono, šias regiono problema yra e, ekstremalus skurdas. Tai yra ir įvairiausių konfliktų priežastis. Ne vienintelė, bet pagrindinė daugelio konfliktų priežastis. Ir manau, kad būtent remdamasi tuo, tokia perspektyva Europos komisija ir Europos Sąjunga ir taip pat komisija valdydama vystimosi fondą galėtų daug prisidėti. Kalbant apie e, pokyčių dinamiką, vienas iš jūsų analizuotų aspektų ir kurio dėka tas regionas galėtų tapti idealiu ES partneriu. Tame regione labai ryški regionalizacija, kalbant apie valdžios struktūrą. struktūras. O Europos Sąjungos, e, iš Europos Sąjungos viską vertinant, E, šio regiono institucijos ne, nefunkcionuoja, valdžios institucijos ne, nefunkcionuoja. Ir iš esmės tai yra institucijų val, valdžios valdymo struktūrų kūrimo regionas. Ir manęs nenustebino tai, jūs, kad jūs pasakėte, jog ES galėtų užtikrinti sklandesnę politiką, kuri vykdoma ten. Tai yra uh, kad ES vertėtų labiau įsiklausyti į komisijos narį atsakingą už vystomą į bendradarbiavimą ir ne tik išgirsti komisijos narį atsakingą už priekybą. Ir aš sakyčiau, kad padaryti žingsniai, kurie ne visiškai yra nuseklus. Prisiminkime 2004-uosius, kuomet Louis Michelis uh, E, buvo atsakingas už vystimosi politiką komisijoje. Jis akcentavo būtinybę sudaryti ekonominės partnerystės sutartis. Tuo metu tai dar buvo ekonominės partnerystės sutartis sudaromos su regionais. Taip pat sakė, kad būtina pasitelkti vystimosi vystimusi skirtas priemonės, kai tuo tarpu prie, už prekybą atsakingas komisijos narys e, siūlė visiškai kitokius sprendimus, siūlė ir bandant įtraukti šį regioną į pasaulio ekonominę sistemą, reikėtų labiau atsižvelgti į tai, kad ten būtinas e, procesas suskirstas į etapus, taip pat reikia atsižvelgti į įvairius lygmenis ir regionus, taip pat nepamiršti ir ekovas taip pat Afrikos sąjungos interesų ir prieš rizikuojant tą regioną visiškai atverti pasaulį ekonomikai, nes e, toks žingsnis gali regionui pakenk, tam regionui pakenkti. Vėlgi, kalbant apie kaitos dinamiką, būtų naudinga pabandyti paieškoti, atverti naujų galimybių, kurių nebuvo anksčiau. Pavyzdžiui, yra e, vykdomas projektas skirtas skaitmeniniai atskirčiai regione įveikti. Taip pat reikėtų ieškoti sprendimo, kaip um, išspręsti e, trūkstamos e, infrastruktūros problemą skaitmeniniam ryšiui užtikrinti, komunikacijoms užtikrinti. Galbūt reiktų pasitelkti viešasias ir e, valstybinio ir viešojo sektoriaus, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės. Jūs pristatote politinę situaciją, tačiau norėčiau, kad jūs labiau pakalb... pa, pa, panalizuotumėte šiuos klausimus. Ar jūs manote, kad pakankamai atsižvelgta į pokyčių veiksnius, į pokyčių dinamiką, nes dabar atsiveria naujos e, galimybės ir ES turi savo rankose kitokius instrumentus, gali to, to regiono valstybės padaryti savo privilegijuotaisiais partneriais ir prisidėti prie to regiono uh, gausių gamtinių išteklių panaudojimo. Ar jūs manote, kad tai padėtų šiam regionui išbristi iš nuolatinės krizės, kur, kurioje jis skendi? Manau, kad reikėtų tiesiog uh, atšvelgti tai paprasčiausiai konstatuoti, uh, tokius dalykus taip pat, aišku, nepamirštant išsakytų kritikos žodžių. Na, politi, politiką visada galima kritikuoti, tačiau būti, nebūti kritikuojamas gali tik tas, kuris nieko nedaro, kuris nieko nerizikuoja. Ačiū, ponė Giorens. Dabar žodis poniai Teokarijus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις για σας. Καταρχήν, να σας συγχαρώ και εγώ για την... Ačiū. Noriu žodžiu porą klausimų. Noriu jūs visų pirma pasveikinti, padėkoti už jūsų studijos pristatymą ir štai kokį klausimą turiu. Noriu pakomentuoti jūsų teiginį, kad jūs jie kad, kad regione pasigendama demokratijos ir skaidrumo, kad yra daug korupcijos, kad paplitęs skurdas, nepakankamai užtikrintas e, švietimo prieinamumas ir kaip kalbant apie Europos Sąjungą, kaip sakė ponas Giorensas, uh, galbūt tai nėra e, iš, iš pirmo žvilgsnio aišku, bet kaip užtikrinti, kad ES sutelktų dėmesį tam tikrus aktualiausius sektorius. Taigi noriu paklausti, ką mes galėtume nuveikti, kad užtikrintumėme geresnį demokratinį šito regiono gyventojų švietimą. Visose konferencijose, renginiuose skirtose tam regionui akcentuojama, kad e, kad jo piliečiai neturi galimybės džiaugtis švietimu, ypač demokratišku švietimu. Apie tai e, mes kalbame, akcentuojame. Prisiminkime, kas, kaip viskas vyko arabų e, valstybių pavasario kontekste, kaip tie klausimai buvo sprendžiami. Taigi noriu, aš, aš noriu paklausti ką reiktų nuveikti demokratiško švietimo vardan. Man tai atrodo vienu svarbiausių e, aspektų užtikrinant e, to regiono vystimasi. Kaip e, užtikrinti jaunimo, ypač mergaičių mokymą, nes švietimo sistema yra nesėkminga, jei nepasiekia savo tikslų, jeigu mergaitės nesimoko. Jūs pristatėte visą sąrašą. įvairių judėjimų, organizacijų veikiančių regione kažkuriuo etapu, kai, kai kurie iš tų regionų kovoja už, iš tų judėjimų kovoja už regiono išsilaisvinimą, tačiau po to jie virto, e, pe, pe, persimetė į narkotikų kontrabandą. Ar, ar iš tikrųjų taip, ar čia teisingas pastebėjimas? Dabar žodis ponui Newton Dan, sako pirmininkė. Ačiū. Noriu padėkoti pirmiausia už tyrimo ataskaitai, kuri yra įdomi bet norėčiau šiek tiek išplėsti mintį. Aš priklausau komitetui, kuris e, svarsto kovos organizuotų nusikalstamumų klausimus. Todėl norėčiau užduoti klausimą. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, ar įmanoma su juo kovoti Sahelio regione? Tikriausiai ten nėra kokios konkrečios organizacijos, bet gal uh, jūs ką nors apie tai žinote. Ir galiausiai viena iš paskutinių jūsų daromų išvadų yra susijusi su ES ir valstybių narių vykdomų priemonių koordinavimu. Gal jūs galėtumėte išplėsti, nes labai jau abstraktus teiginys. Gal jūs galite vardinti, kas nebendradarbiauja ar kitaip informuoti apie problemą. Prieš suteikdama žodį atsakymams, suteik žodį EIVT atstovui ponui Šonui Doilui. Thank you, uh... Ačiū, pana pirmininkė. Aš uh, vadovauju EIVT Afrikos skyriui. Mano kolega negalėjo atvykti šiandieną. Manau, kad uh, Ataskaita gera, logiška ir puikiai atskleidžia Sahelių regiono problemų sudėtingumą. Ataskaitoje taip pat nurodomi ir trūkumai, bei taip pat um, objektyvus trūkumai susijęs su teisiniais ir tų valstybių valstybingumo veiksniais, dabar dėl veiksmų koordinavimo. Tokia dėja yra tikrovė. Mes visada apie tai kalbame, bet tikrovė dėja rodo, kad veiksmų koordinavimo nuolatos trūksta. Dabar kiti dalykai. Mali režimas vis dar buvo vertinamas kaip e, gana sėkmingas demokratijos požiūrių iki karinio perversmo, kuris vyko kovo pabaigoje 20-21 dieną. Ta diena turėjo vykti visuotiniai rinkimai. Ir datos pasirinkimas kariniam perversmui rodo, kad buvo siekiama labai konkrečių veiksmų, bet nebuvo numatyta, kad Tai paralyžuos gyvenimą ne tik šiaurėje, bet ir pietuose. Taigi, krizė pati ne. Tai gilėja, tai silpnėja. Ir ekomas, kaip tarpininkas, bandė padėti, bet pačiame ekovas buvo daug valstybių narių tarpusavio nesutarimo. Kitas dalykas, tai yra maliai pačios partijos, kurios nesugeba veikti. Ir trečia, liūdniausia, kad e, įvyko pakartotinis perversmas, kuriam vadovavo prezidento asmens sargybos karininkas ir tai sukėlė virtinę smurto protrukių. Taigi kila klausimas, ką daryti, su kuo bendradarbiauti pietinėje maly dalyje, su kariškiais ar su valdžios institucijomis. Tai yra sudėtingas klausimas. Dabar aprūpinimo maistų problema. Jis nenauja, Ir pastaraisiais mėnesiais buvo stengiamas atskirti du dalykus šioje srityje. Tai yra veiksmai, kurių būtina imtis nedelsant ir veiksmai, kurie užtikrintų galimybę patie, pačioms šalims apsirūpinti maistu. Todėl <clears throat> mes dirbame su regiono lyderiais, bandydami įspręsti ypač ilgalaikės perspektyvos problemą. Ir EDF 11 metų programa numato atskiras priemonės, nes e, ir pačios vyriausybės planai turėtų būti skaidomi pagal sektorius, kad būtų užtikrintas vystimasis ir kad būtų užtikrintas apsirūpinimas maistu lėšos skiriamus iš Europos plėtros fondo tam tikslu iš mūsų pusės. Dabar kitas dalykas - Alžyras. Valstybės narės pripažįsta tą svarbų vaidmenį, kurį vaidina Alžyras ir praėjusią savaitę politikos ir saugumo politikos komitete apie tai buvo daug kalbama. Mūsų pagrindiniai partneriai sako, kad ECOVAS nesugebėjo kaip tarpininkas sėkmingai veikti, nesugebėjo mobilizuoti jėgų regione, o birželio 7 dieną Kovaso draugų Afrikos sąjungos draugų grupė susitiko Abidžane ir ten buvo nustatytos pagrindinės gairės, kuriomis turėtų vadovautis ECOVAS, bendradarbiaudamas su ES ir su jungtinėmis tautomis. Taigi sprendimai priimami, viskas yra planuojama tam, kad um, būtų galima jungtinėse tautose kreiptis dėl įgaliojimų ekovas suteikimui veikti, ypač ginkluoto konflikto atveju. Dabar šiaurėje, jeigu norime veikti, tai ekovas turi turėti du kur kas daugiau išteklių negu turi dabar. Ir nebejotinai mums reikia uh, kitų pasaulio valstybių pagalbos, ne tik tai ekovas tinkamai planuoti darbus, bet taip pat ir veikti. Kitas dalykas, kad Junktinių tautų saugumo taryba taip pat turėtų priimti rezoliuciją įgaliojančią veikti. Mes tengiamės veikti įvairiais uh, lygiais - Afrikos sąjungos lygių, ECOVAS lygių ir dar. Turiu pasakyti, kad svarbiausias dalykas - užtikrinti sąlygas, kurios užkirstų kelią potencialiam kariniam įsikišimui tų jėgų, kurios yra šiaurėje. Ir birželio 7 dieną buvo sutarta dėl dėrybų su šiaurė. Pirma, kad nebus deramasi, jeigu nėra pripažįstamas Mali teritorinis vientisumas ir antra, ekovas, jungtinės tautos ir Afrikos sąjunga dabar prisėmė atsakomybę įvesti sankcijas. Greičiausiai tai būtų ekonominės sankcijos, kurios pasitvirtino įvykus pirmajam kariniam perversmui. Tai ir privertė huntą atsitraukti bei suteikė galimybę laikinai pareigas einančiam prezidentui sugrįžti į šalį ir pradėti geriau valdyti e, perinamai laikotarpį. Nebejotinai tokios pastangos, tarpininkavimo pastangos kyla ne iš paties regiono. Ačiū. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole peut-être. Ačiū, dabar žodį suteiksiu E, tyrimo autoriams, kad jie galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Aišku, prašau kalbėti trumpai, bet kaip galima tiksliau. Ačiū. Much, uh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasidalinti keliomis mintimis reakcija į tai, kas buvo išsakyta. Aš atsakysiu į kai kurios klausimus, o į kitus atsakys mano kolegos. Pone Garensai, jūs tiksliai pastebėjote, kad labai svarbu atsižvelgti į ypatingą demografinį augimą regione. Tai pasakytina ne tik apie Sahelio regioną, bet apie visą vakarų Afriką apskritai. Mes e, ataskaitoje apie tai kalbame taip pat bet e, galbūt reikėtų ir dar labiau pabrėžti šią svarbą. Greitas demografinis augimas, mano galva, yra ir, ir pavojus, ir galimybė regione. E, dėl šio reiškinio gali dar padidėti nelegalių migrantų srautai, nes saugumo stoka. Uh, Tačiau tai taip pat yra ir proga siekti ekonominio klėstėjimo, jei tik europiečiai, aišku, sugebės padėti regionui išplėtoti savo ekonominį potencialą. Mes Europoje patiriame tokias demografinės problemas, kurių jie nepatiria. Taigi mes turėtume E, numatyti tinkamas politinės ir ekonominės struktūras. Šio regiono demografinė dinamika gali įtakoti ir ekonominę dinamiką ir klėstėjimą. Dar vienas klausimas buvo pateiktas, manau, konkrečiai man dėl Polisario fronto. Šis frontas e, buvo priskirtas ne valstybinių veikėjų kategorijai, taip pat ir tuaregai. Tai yra vietos socialinė bendruomenė. Aš paminėjau Polisario frontą kaip socialinį politinį judėjimą, neminėjau jokio terorizmo, nors kai kas kaltina jį sąsajomis su teroristinėmis grupuotėmis ir narkotikų priekybos tinklais, bet mes nesigilinome į šiuos kaltinimus, mes laikėme šį frontą socialiniu politiniu judėjimu. Jį net ataskaitoje pavadinome nacionaliniu išlaisvinimo judėjimu. 16 puslapyje jūs Kaip teisingai pastebėjote, tai yra parašyta. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū. Thanks, Louis. Ačiū, Luisai. Kalbėta neįsijungusi mikrofono kalba. With... Kiti judėjimai. Ar jie yra įsivėlę į kontrabandos tinklus? Būtent todėl aš savo klausimą ir uždaviau. Kalbėtas neįsijungia mikrofonų. No, you're right in the sense. Jūs esate teisi, nes visi jie priskirti prie nevalstybės veikėjų. Okay. Wow. Question of categorization, I suppose. Thank you so much. Tai yra skirstimo, tai susijęs su skirstimu į tam tikras kategorijas. Ačiū už klausimus. Mane tikrai nustebino toks išreikštas susidomėjimas posėdė dalyvaujančių parlamento narių šiai temai ir aš pabandysiu atsakyti į jūsų klausimus. Kalbant tai, ar komisija yra svarbi veikėja ten, taip, e, vystomo, vystomo bendradarbiavimo direktoratos ketina ir toliau išlikti svarbių veikėjų regione, Sahelėje. E, ir, kaip jūs patys sakote, mūsų svarbiausias tikslas yra skurdo mažinimas, nes tai yra svarbiausias nestabilumo veiksnys ir turime pakankamai ta, įrodymų. O atsakant į klausimus apie tai, ar tas regionas bando kopijuoti ES struktūras ir panašus skirstimai regionus, na, negalėčiau to tvirtinti. Uh, e, valstybės pajėgumų kūrimas dar nėra tai taip e, pažengęs, kad galima būtų daryti išvadas apie tai, ar, ar tų valstybių struktūra atspindi ES struktūrą. Reikėtų pasidomėti e, strategijų, val, valstybių stra, strategijų dokumentais, kur, kuriuose galbūt yra atspindėta ES struktūra kalbant apie skirstimą regionus, tai turiu pasakyti, kad stebėtina, bet regionuose pastebime labai skirtingų vystimosi tendencijų ir regionų, regionuose makroekonominių lygmenių vyksta daugybė dalykų. Apie tai sužinojo ECOVAS pavyzdžiui, taikomas e, daugia regioninis požiūris į konfliktų prevenciją. Jūs minėjote poną Lušymėlį ir ekonominės partnerystės sutarčių vaidmenį. Žinau, kad tai labai aktualu, bet mano galva tai yra kliūtis. Šis veiksnys yra kliūtimi ir man atrodo, kad taip ir kurį laiką ir išliks. E, Yra daug siūlymų, ką daryti, kuo, pakei, kuo jas pakeisti ta, ir kaip padėti regionui, tačiau šis klausimas dar neįspręstas. Ir tai yra. Reiks pasižiūrėti, ar ta struktūra struktūra padės užtikrinti, kad Sahelio regionui pradės, padėsime taikyti prie, prie, privilegijuotos prekybos susitarimą. Tas regionas jau yra privilegijuotas partneris, toks požiūris jam taikomas. Ir apim, na, žvelgiant plačiau, vertinant viską kotonų sutarties kontekste, Na, būtent todėl buvo rengiama atskira studija Sahelio regionui ir būtent todėl aš kalbėjau apie tai, kad reikia kurti planus skirtus Saheliui, Sahelio regionui. Taip pat galime prisiminti ir kaiminystės politikos kontekste rengiamus planus. Mm, taip pat mes su, akcentuojame, kad reformos yra būtinos ten. Atsakydama į antrą jūsų klausimą, galiu tik visiškai pritarti dėl būtinybės stiprinti demokratiškus gebėjimus, demokratišką švietimą Stahelėje, kad, kad užkirstume kelią galimam Sahelio pavasariui. Demokratiškas švietimas yra numatytas daugelie dvišalių programų. Tačiau atsižvel... dėl to, kad švietimo ministerijos tose valstybėse yra silpnos, jos iš viso dar ne visur egzistuoja, ypač Malyje, kur lyčių pusiausvyrą yra labai prastai užtikrinta, ne, yra labai daug berašių žmonių ir labai sunku mm, užtikrinti, kad merginos lankytų mokyklą. Nors kai kur stebime konkrečių pokyčių šioje srityje instrumentai skirti Saheliui. Reikėtume, reikėtų instrumento skirto švietimui, net ne, taip pat kaip ir e, žemės ūkiui skirtų instrumentų. Aš praleisiu klausimus apie Krim komitetą, nes apie tai aš negaliu atsakyti, bet noriu atsakyti į ketvirtą užduotą klausimą apie kurį uždavė Vakarų Afrikos skyriaus vadovas. Jis pristatė geopolitinės regiono problemas. Ypač aš, aš pritariu dėl Malio režimo ir dėl įvykusių e, ten e, įvykių. Viskas įvyko labai nelaiku. Kalbant apie rinkimus ir vyriausybės perinkimą, tai tiek būtų dabar žodis Aleksandrui. Okay, I'll, I'll do my best. Uh, thanks for those. Uh... Pasis... Noriu padėkoti už puikius klausimus ir pastebėjimus. Savo atsakymę kalbėsiu uh, apie politiką politiškai korektiškus arba politiškai nekorektiškus dalykus. Visų pirma, demografiniai aspektai. Ankstesnėme studijos variante mes e, detaliau pristatėme demografinius aspektus, tačiau norint kažką keisti demografijos e, kontekste mm, atsiduri labai opioje situacijoje, nes kaip iš karto daugam gali nepatikti to siūlymai šiuo šią temą. Mes pabandėme elgtis atsargiai, bet jūs esate teisus dėl to, kad jeigu šalies demografiniai duomenys demografinė augimo rodikliai, kas, kas dešimtmetį du kart e, padidėjo, tai iš tikrųjų, na, kažkur yra problema. Valstybės narės, su kuo mes bendraujame, su kuo mes šnekamės. Noriu e, pakalbėti apie Malio pavyzdžiui, Malio tyrimą. Prieš du metus Prancūzija e, teigia, kad reikia į tą šalį nusiųsti karinius patarėjus, kurie padėtų Malio karinėms pajėgoms įsitvirtinti šiaurinėse teritorijose, kurios iš esmės buvo niekam nepavaldžios. Berlynas tam pasipriešinama. Jau pakanka atveju, kuomet Europos e, lėšos yra panaudojamos finansuoti politikai, kurį vykdama Afrikoje. E, Rezultatas nieko neįvyko, Maliui nebuvo sutikta karinė parama ir Malio karinės pajėgos pačios persidislokavo į šiaurę ir bandė vykdyti neįmanomą misiją. Labai daug kariuomenės žuvo. Kai, kai, kai sak, ir, ir, na, tai paliko prastą įspūdį. Ir po to įvyko perversmas šalyje iki šiol valstybės nesutarė, valstybės net nesutarė, ką toliau daryti, ar rinktis karinį sprendimą taip ar ne, ar tai turėtų būti e, visos ES e, intervencija, ar atskiros valstybės narės turėtų imtis šios situacijos. Dabar svarstamas e, Alžyro vaidmuo politinio ir saugumo komiteto kontekste. Ir, na, Šią prasme aš džiaugiuosi vykstančiomis diskusijomis. Tačiau turime būti atviri ir suvokti, kad, galim, kad, kad ir mes galime būti kritikuojami, nes e, sumaištis, kuri dabar egzistuoja regione, yra mūsų kišimosi į įvykius Libijoje padarinys, visi toregai, kurie nebeteko darbo pasitra, užuvus Kadafiui, nuėjo ten. Prancūzija labai aiškiai sako, kad mūsų interesai tame regione yra svarbus dėl uranio išteklių. Tačiau ne tik prancūzai turi nuomonę, vokiečiai, britai, e, regionas sieja su skaudžiais įvykis, ten buvo pagrobta žmonių iš tų valstybių. Ir visos ES kontekste, jeigu mes koordinuotume savo atsaką ES mastu, tai reikštų, kad reiktų surenkti sudėtingas diskusijas, kaip kaip suderinti atskirų valstybių nuomonės ir pozicijas. Ir jeigu na, ta diskusija vyktų dabar, tai būtų tikrai labai vėlai, bet geriau vėliau negu niekada. Merci beaucoup. Alors, euh... Ačiū. Dėkoju visiems ir visoms, ypač to šios studijos autoriams. Ir pagal darbo tvarkę turėtume baigti šio klausimo svarstymą, bet norėčiau dar kai ką pasakyti, priminti ir e, po ryt, trečiadienį, e, delegacija iš Malio, kurį sudarys parlamento atstovas at, atvyks į, pas mus pakalbėti apie padėtį Malyje, saugumo ir vystimosi kontekste. Susitikimas numatytas trečiadienį nuo 17 iki 18.30. Sekretariatas mus dar detaliu apie tai informuos ir aš paskui jums pranešiu, ar, ar mes turėsime galimybę dalyvauti tame susitikime nes tai yra regionas ir valstybė, e, kurie yra svarbus mums ir ponas Azary ateis į parlamentą trečiadienį. Taigi, tai patvirtinti. Ir toliau periname prie mūsų pirmos ataskaitos. Ponios Keller pranešimas apie vystimosi komiteto delegacijos Junktinių tautų prekybos ir plėtros konferencijos 13 sesijoje Dohoje ataskaitos. E, ir delegacija dalyvavo ponė Keller, ponas Noizer, ponas Kier ir ponas Saliom. Ir dabar žodišką suteiksiu poniai Keller. Thank you very much. Um... Ačiū. Taip, mes iš DV komiteto buvome trys atstovai UNCTAD konferencijoje. Tai buvo labai įdomi konferencija ir nuo 2008-ųjų. 2008 metais buvo INTA komiteto delegacija, o šiemet DEVE komiteto delegaciją nusintėme. Kaip žinote, UNCTAD yra Junktinių tautų e, priekybos ir vystimosi konferencija. UNCTAD oficialiai rengia uh, E, savo plenarinės sesijas kas ketverius metus tik tai, kad e, nu, nustatytų savo įgaliojimus ateinančiams keturiems metams, taip pat nu, parengtų darbo planą. Šios 13 konferencijos tema buvo e, bendradarbiavimas nukreiptas į vystimasi. Jau minėjote, iš ko susidėjo mūsų delegacija. ES delegacijos e, pirmininkė buvo komisarė Džordževa, o ponas Martin Prada, e, DEFCO generalinis direktorius, buvo jo pavaduojantis vadovas. Mes dalyvavome keliose ekspertų e, grupėse įvairiomis temomis. Mes, pavyzdžiui, dalyvavome aukšto lygio renginyje skirtame aptarti moterų vaidmenį vystimosi veikloje. Išklausėme įvairių kalbų, pasisakymų. Taip pat vyko apvalio stalo diskusija, kur buvo aptariamos, aptariami būdai, kaip sustiprinti partnerystės priekybos vystime. Taip pat buvo suorganizuota daug kitų renginių konferencijos metu, kuriuose dalyvavome ir mes. Taip pat e, surengėme dvišalių susitikimų su ponu Radį, pavyzdžiui, jis yra tarp parlamentinės sąjungos prezidentas, e, kai kas iš jūsų su juo gerai pažįstami. Taip pat kalbėjome apie parlamentų įtaką, jų vaidmenį UNCTAD, mm, pagal, pa, pakalbėjome ir apie savo vaidmenį toje konferencijoje. Taip pat susitikome su Afrikos sąjungos atstovais, su jais kalbėjome apie. apie elektroninio paso e, klausimą. Taip pat sustikome su ponu Paničpachti antradienį. Taip pat ir su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Su jais kalbėjomės apie dėrybų metu pasiektą pažangą. Taip pat du kartus susitikome su ponu Prada, kuris yra ES delegacijos pavaduojantis vadovas. Jis mus informavo apie dėrybų turinį. Kaip jau turbūt girdėjote, svarbiausia problema šioje konferencijoje, kuri buvo aptarta, kaip apibriežti ateinančių keturių metų įgaliojimus UNCTAD ir ar juos turėtų įeikti užduotis susijusios su finansavimo klausimais. Taip pat Na, iki šiol UNCTAD rūpinosi šiais klausimais, tačiau e, pramoninių šalių grupė tam tikra norėjo, kad būtų atsisakyta šio aspekto, nes tokiu būdu dubliuojasi veikla su kitų organizacijų veikla. Bet kiti UNCTAD nariai sakė, kad kadangi daug dėmesio kreipiama į besivystančias šalis, reikia mm, pagalvoti ir apie tą vystimusi. Taigi konferencijos metu ir prieš ją vyko daug ginčių dėl šio klausimo ir vienu metu atrodė, kad taip ir nepavyks susitarti. Ir nebuvo aišku, kokie galiausiai bus tie įgaliojimai. Tačiau galiausiai dalyvaujančios šalis susitarė, kad reikėtų UNCTAD įgaliojimus palikti plačius ir atvirus. Taigi jie nebuvo susiaurinti. Mūsų trijulė dėl to džiaugiasi. Manau, kad šie įgaliojimai leis UNCTAD efektyviai dirbti per ateinančius ketverius metus. Mūsų kaip Europos parlamento atstovų vaidmuo buvo gana sudėtingas. Kaip sakiau, dalyvavome įvairiuose įdomiuose posėdžiuose, konferencijose, išklausėme daug pranešėjų, tačiau tai toks ir te buvo mūsų vaidmuo, mes daug kas sužinojome, tačiau realaus vaidmens nesuvaidinome, realios įtakos mes nepadarėme. Kita kartą prieš vykdami į tokią konferenciją, turėtume pasirūpinti, kad sužinotume, kokie yra komisijos ketinimai ir ar galėtume juos paveikti ar ne. Nes e, iš, išgirdome daug įdomių komentarų iš NVO ir kitų atstovų dėl komisijos vaidmens. Kai kas sakė, kad komisija prisėmė tarpininko vaidmenį. Nežinau, ar tai tiesa, bet reikėtų kitą kartą iš anksto susižinoti, kaip jie rengiasi elgtis. Taip pat e, nuvykę ten susidūrėme su problema, kad turėjome reikalauti, kad susitiktume su komisijos atstovais, kad jie mus informuotų apie tai, kas vyksta. Kaip, jeigu prisimenate, Busan konferencijoje susidūrėme su ta pačia problema, kad mūsų niekas neinformavo. Šį kartą susitikome du kartus su ponu Prada vieną kartą Aišku, tie susitikimai buvo naudingi, tačiau visą laiką kildavo problemų dėl kito susitikimo. Taip pat e, negaudavome tesnės informacijos. Tai sukėlė didelių problemų. Ir nors net siuntėme oficialius raštus, pirmininko raštus komisijai, prašydami informacinių susitikimų konferencijos metu, tai nelabai padėjo. Tai nebuvo unktet problema, Tai yra bendra tarptautinių konferencijų problema dėl to, kad mes neturime kažkokios realios įtakos, realaus vaidmens. Ir turime pasitenkinti tuo, ką komisija mums teikėsi pasakyti. Kai kurios valstybės narės, jų delegacijos minėjo, kad galima būtų elgtis ir kitaip. Pavyzdžiui, Suomijos delegacijoje buvo ir NVO atstovas, ir Norvegijos delegacija turėjo NVO atstovą. Taigi įmanoma daug efektyviau įtraukti parlamentarus ir pilietinės visuomenės atstovus. Tai reikėtų, apie tai reikėtų pakalbėti bendriau ir, ir pagalvoti, kaip išspręsti tą problemą, kad mes negalime prisidėti prie paruošiamųjų darbų, paties proceso ir toliau. Tačiau, kalbant bendrai, mes tikrai daug ką sužinojome, susipažinome su UNCTAD problemas, parlamentinio dalyvavimo problemas. Ir vis dėlto manau, kad mūsų delegacijos vizitas buvo vaisingas. Norėčiau padėkoti kitiems nariams, kurie mums padėjo, taip pat personalo darbuotojams organizuojant šitos posėdžius. Tačiau manau, kad reikėtų kai ko pasimokyti ir iš šitų problemų, ypač atsižvelgiant į procedūrinius aspektus. Ačiū. Ačiū poniai Keller už e, šį pristatymą. Niekas nenori pasisakyti, todėl žodį suteiksiu komisijos atstovui. Ponas Makvai. Is... Ačiū, ponė pirmininkė, esu Petris Gavanik Kraida iš e, Europos komisijos. Ir faktiškai aš e, per pirmąją uh, sutikimų dalį, kol atvyko mano direktorius, um, ėjau laikinai delegacijos vadovo pareigas. Na, mano įspūdis iš konferencijos šiek tiek gal kitoks. Taip, ES požiūrių konferencija pavyko, o atsižvelgiant į tas um, tikslus, kurie iškelti um, <clears throat> tarybos išvadų dokumente, ir tai yra viešas beje dokumentas, Tai šių išvadų požiūrių mums pasirodė, kad UNCTADO įgaliojimai turi išlikti labai konkretus, o ne pernelyg platus, kad būtų galima plėtoti priekybą ir derinti ją su plėtros klausimais ir uh, buvo svarstos keturios temos. Žinote, kad UNCTAC turėtų veikti remdamasis um, turimais ištekliais, finansiniais ištekliais ir palaikyti ryšius su suinteresuotomis pusėmis. Galutinėme dokumente buvo įtraukti dar kiti klausimai, tokie kaip ekologiškesnė ekonomika, dėl jos beje kilo gana sudėtinga diskusiją. Buvo padaryta nuoroda į tokias organizacijas kaip Tarptautinė darbo organizacija, Tarptautinis valiutos fondas, pasaulio bankas. Vyko labai sunkios diskusijos dėl vienašalių priemonių, kurių imasi pavyzdžiui Kinė, bet galiausiai po visų dėrybų susitarėme ir tuo klausimu. ES nepageidavo, kad būtų įtraukti kai kurie klausimai galutinį dokumentą, pavyzdžiui, kaip technologijų perdavimas, geriau būtų, kad lėšos būtų skiriamos mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai. Mes taip pat nenorėjome, kad būtų nustatyti papildomi įsivyščiusioms valstybėms finansiniai įsipareigojimai, Dohos tekstas, kuris anksčiau buvo patvirtintas, buvo daug geresnis. Ir mes nerimaujame štai dėl ko. Turi būti užtikrintas UNCTAD kontrolės, veiklos kontrolės mechanizmas turi būti mes pageidavome, kad būtų atskira tikrintojų grupė ir galų gale dėl to buvo susitarta, nors negal, negalutinai, kadangi dėrybos vis tebe vyksta Ženevoje. Dabar dėl santykius Europos parlamentu. Mes e, veikiame taip, kaip veikiama paprastai, vykstant tarptautinėms konferencijoms pagal tarp institucinį susitarimą tarp Europos parlamento ir komisijos. E, mes e, teikiame informaciją, buvo rengiami informaciniai susitikimai, bet su, turiu pasakyti, kad su delegacija vyko du susitikimai, kaip minėjo parlamento narė. Mes išsamei informavome apie darbą grupėse, atsižvelgdami į tarpusavio susitarimą tarp komisijos ir Europos parlamento, kuriame nurodytos aiškiai kiekvienos iš pusių funkcijos dabar dėl nevyriausybinio atstovų įtraukimo ar parlamentų atstovų įtraukimo į delegacijos sudėtį, tai e, viskas priklauso nuo susitarimo, kurį pasirašo komisija su Europos parlamentu. Dėl iš ankstinės informacijos teikimo komisija savo dokumentus yra paskelbusi viešai, ir tarybos išvados taip pat yra viešas dokumentas. Visų tų viešai paskaltų dokumentų pagrindų mes ir dirbome ir rėmėmės. EBPO, pavyzdžiui, konferencijoje Stambule komisija dirbo ilgiau, komisijos narė Džordžiaeva atvyko į 13 konferenciją labai trumpam ir todėl nebuvo įmanoma gal išplėsti susitikimų skaičiaus, nes komisijos narė turėjo dar dalyvauti ir Dohos posėdėje. Ir manau, kad šiuo klausimu tokiamis pastabomis ir apsiribosiu. Ačiū, ponia Keller, norėtumėte užbaigti šią diskusiją. Jo, komins. Ačiū, noriu padėkoti Jums už komentarus, mes pagrindų sutartį interpretuojame šiek tiek kitaip, nes parlamentas turėtų būti informuojamas apie dėrybų eigą visais etapais, bet žinoma, viskas priklauso nuo to, kaip tai aiškini, mes suprantame, kad prieš, per ir po. Aš... Bet kaip jūs sakėte, jūs vadovavotės bendraja procedūra, bet čia iškyla problema, nes kiek, prieš kiekvieną tarptautinę konferenciją e, jį iškyla, reiktų susitarti dėl to bendro požiūrio ir pasirūpinti, kad mes gautume sutarties kopiją iš komisijos, iš, komisijos, na, iš tarybos, iš komisijos nario iš anksto, nes paskutinį kartą galbūt reikėjo susitarti dėl terminų, kad žinotume, kas ką dar ir kada. Kalbant apie tai, ką parlamentas pats galėtų padaryti, pavyzdžiui, pasikviesti komisijos, atsakingą komisijos narį gerokai prieš ir išsiaiškinti, kokios linijos komisija laikysis dėrybose, prieš, taip pat prieš tvirtinant rezoliucijas parlamente, bandant išsiaiškinti, kokia bus komisijos te, pozicija prieš dėrybas. Galėtume tiesiog kreiptis į komisiją ir pasakyti, kad mes norime pasiekti tokių tikslų ir prašytume jūs į tai atsižvelgti. Ką turime, ką, turime, ką galime padaryti na, prieš visas tarptautinės konferencijas reikėtų e, aptarti prioritetus ir susitarti, ko siekiame. Bet manome, kad komisija galėtų būti pasirengusi plačiau interpretuoti tas nuostatas ir veikti ne tik. Na ir atsiųsti mums visus reikalingus dokumentus. Taip pat jau, kaip patvirtinama darybinė pozicija, būtų gerai, kad komunikuotumėte su mumis, ypač su vystomojo bendradarbiavimo komitetu. Ačiū, ponė Keller, už Jūsų atsakymą. Aš pritariu iš esmės Jūsų mintims. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą ir už e, kruopštumą, atsidavimą. Apgailę stauju dėl to, kad išeinate iš mūsų komiteto, bet visada galite tikėtis e, mūsų komiteto indėlio visose temose, kurias svarstysite tarptautinės priekybos komitete ir noriu padėk... visų vardų noriu padėkoti Jums. Mes tikrai apgalėstavome, kad Jūs išinate iš mūsų komiteto. Alors, nous continuons à présent par un second rapport de mission. Toliau išklausysime kitos ataskaitos apie vizitą į Indiją. Vadovavo delegacijai ponas Bill Newton Dunn. Tas e, vizitas vyko po ES Indijos aukščiausio lygio susitikimo, kuris vyko vasario mėnesį. E, delegacijoje buvo ponė Birgit Šniberjastram, Kriton Arsenis ir aš pati. Taigi, ponė Bill Newton Dan, žodis jums. Well, much, Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai gerai, kad jūs esate šiame posėdėje. Jūs man padėsite, nes e, iš delegacijos keturių narių mes abu esame čia. Taigi tikrai džiaugiuosi, kad jūs esate šiame posėdėje. Mes, mūsų vizitas įvyko vasario mėnesį. Ir svarbiausia yra tai, kad komisijos narys Pibalks savo pateiktoje peržiūroje pasiūlė nu, pasiūlė nutraukti paramą Indijai, nes jis sparčiai plėtų, vys, auga, vystosi. Ir dėrybos šio klausimu tikimės bus baigtos šiais metais. Taigi, um, yra daugybė mums svarbių klausimų santykiuose su Indija. Per tikrai trumpą vizito laiką mes aptarėme daug, daugybę temų, įvyko labai daug susitikimų. Aš suskirčiau juos į, į, į dvi grupės. Su, susitikimai su pareigūnais, ministerijos atstovais. Nežinau, pirmininkė, ar jūs sutiksite su mano mintimi, bet man atrodo, kad susitikimai su vyriausybės atstovais ir jų išsakytas požiūris, na, puiku puiku, jeigu Europa dar nori e, prisidėti prie mūsų biudžeto. Puiku, bet aš siminu, kad vienas iš miltų, su kuriais sustikome, sakė, na, mes tai kylame aukštino, jūsų kreivė tai krenta žemyn. Taigi, komisijos narys Pibalsas buvo teisus, nebėra prasmės toliau. E, skirti lėšų kur, ku, ku, ku, iš ES, kurios dinksta e, tame didžiulėme federalinėme valstybės biudžete. Taip pat sustikome su nevyriausybinio organizacijų atstovais, lankėmės kai kuriuose vietovėse ir trečiadienį rytą įvyko tikrai įdomių, įdomus susitikimas. Sustikome su 60 pilietinių organizacijų atstovų. E, Mūsų buvo keturi, o jų buvo šešiasdešimt. Sustikimas buvo ilgas ir labai aktyvus. Mes pabandėme atsakyti visus jų klausimus. Aš esu dėkinga sekretoriatui už tai, kad viskas yra užprotokoluota ir galite pasiskaityti, kokie buvo mūsų pasisakymai. Ir įspūdis, kurį susidarėme po šio susitikimo, taip pat po išvykos į dykumą Radžistane. Uh, Galbūt ES lėšas reikėtų uh, skirti ne į federalinį Indijos biudžetą, nes neaišku, kas su tais pinigais po to nutinka, bet tikrai būtų aktualu padėti nevairiausybinėms organizacijoms, net, nes daugybė indų šalyje dar gyvena labai skurdžiai. Daugelis neturi elektros, net Ką tik kalbėjome apie žmonės, kurie pragyveno už vieną dolerį per dieną Sahelyje. Tas pats pasakytina apie milijonus indų. Todėl ES galėtų suvaidinti vaidmenį teikdama paramą nevyriausybinėms organizacijoms, vykdydama kitokius projektus. Lankėmės Radžastane pastatytoje vandens vandens tiekimo e, gamykloje. E, ar kritonis arsenas, kuris buvo mūsų viz, delegacijoje, e, na, aptiko, kad, kad jis kad jam labai patinka karis, tai, tai dar vienas pozityvus mūsų vizito dalykas. Na, nežinau, pirmininkai, ar jūs pati norėtumėte ką nors pridėti, pridurti? Pritariu jūsų išsakytoms mintims ir įspūdžiams. Iš tikrųjų, mes susitikome su daugybė įvairių atstovų ir kai kurie iš jų mus beveik paragino nebeteikti pagalbos Indijai, nebefinansuoti jos. Tuo pat metu žinome ir matėme, kad milijonai žmonių e, pagal uh, susiskirstę pagal Indijoje galiojančią kastų sistemą, kai kurie iš jų gyvena labai kukliai. Ir kalbant apie vystomąją pagalbą, jiems mūsų daugiau nebereikia. Humanitarnės pagalbos taip pat negalime tikti, tai būtų kažkas per vidurį. Bet, na, galima daryti išvadą, kad Indijai Europos nebereikia. Nes kalbant apie kastų sistemą ir, ir skirtumus tarp turtingų ir vargšų, na, mes čia daug pakeisti negalime, čia užduotis tenka ne mums. Net, taigi, ką ką toliau dar daryti, net jei tai šaliai mūsų nebereikia. Reikėtų apie tai pakalbėti, nes šalyje yra žmonių, kurie gyvena visiškame skurde, kaip jūs sakėte, kai kurie neturi elektros savo būste. Ponas Giorensas turi minčių, matau, kad jis prašo žodžio, prašau. Naudinga visą laiką turėti ką nors, kas generuotų idėjas jau daug kartų turėjome progos aptarti, ką darysime su mm, augančios ekonomikos šalimis. E, aišku, diferenciacijos koncepcija yra naudinga, atsižvelgiant ir į ES vystimąsi ateityje. Tačiau manau, kad mūsų komitetas mm, šiuo klausimu silpnina savo poziciją. Aš net tam tikrą prasme esu nusivylęs, jeigu mes iš tikrųjų norime pasiekti tūkstantmečio mm, vystimosi tikslus, turime užtikrinti, kad e, augančios ekonomikos šalis turi mm, pakei, pakeistų savo politiką, pakeistų paradigmą. kuri šiandien yra susijusi tik su vidiniu solidarumu, o ne išoriniu solidarumu. Tačiau manau, kad reikia tai kartoti ir kartoti. Rugsėjai vyks konferencija skirta tūkstantmečio vystimosi tikslams ir reikia paklausti tą progą šių šalių, ar jie prisima savo atsakomybę ar ne. Mm, kad mes galėtume skirti savo dėmesį ir pagalbą kitoms mažiau išsivyščiusiams šalims. Vienu metu net siūliau, kad ES mm, savo iniciatyvą organizuotų konferen konkrečią konferenciją šiuo klausimu. Ir aš ir toliau manau, kad tokia konferencija būtų naudinga. Reikia nu, pasinaudoti visais galimais e, forumais, kad kiekvienam primintume savo atsakomybę. Aš jums visiškai pritariu, kadangi jei augančios ekonomikos šalis e, nenorės prisimti savo atsakomybės, tai ką mums daryti, jeigu jos nenori? Kaip sakiau, šios, ši problema kyla iš vidinio solidarumo. Reikia pagalvoti ir apie kitus e, lėšų šaltinius, ne tik vystamąją pagalbą. O kaip dėl tos konferencijos? Nežinau, ką komitetas nori, kaip komitetas norėtų elgtis, ar rimti šios iniciatyvos ar ne. Buzanė apie tai kalbėjome ir kitomis progomis. Dabar žodį suteiksiu EIVT Aš dar norėčiau pridurti, kad praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje balsavome. Balsavome dėl to, ką ką tik pasakiau. Pal parlamentas rūpinasi rūpinasi politiniu nuoseklumu ir turėtų pradėti rūpintis nuo savęs. Taigi žodį perdodu komisijai, poniai Tering. Ačiū, pane pirmininkė. Deja, mes tik dabar gavome jūsų ataskaitą ir negaliu detaliai komentuoti jūsų ataskaitos, todėl jums leidus norėčiau tiesiog sureaguoti į tai, kas buvo pasakyti iš pat pradžio vystomoji pagalba ir jos teikimas per federalinį biudžetą. Manau, kad šiuo atveju reikia pasiaiškinti. Tradiciškai mes e, rėmėme pagal sektorius. Aišku, tai buvo didelės pinigų lėšos, pavyzdžiui, skirtos švietimui. Maždaug pusę milijardo buvo skirta per keletą metų. Taigi, pagalba buvo teikiama konkretiems sektoriams o skiriamos finansinės pagalbos tikslas suteikti galimybę Indijos vyriausybei vykdyti dotuojamas programas. Tačiau Indijos vyriausybė labai griežtai vadovaujasi nacionalinėmis taisyklėmis, kaip skirstyti tokias lėšas. Pavyzdžiui, kai mes pradėjome bendradarbiauti švietimo sektoriuje, tai visos lėšos buvo e, nukreiptos į Madir Pradešo valstiją. Jeigu kalbėti apie stebėsienos ir kontrolės mechanizmą, kuris nustatytas visiems donorams, o tie donorai yra Pasaulio bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Tai šiuo atveju labai gerai žinome, kur nukreipiamos suteiktos lėšos. Ir uh, Indijos vyriausiasis pareigūnas atsakingas už lėšų panaudojimo kontrolę labai detaliai informuojame. Kitas pagalbos ciklas turėtų prasidėti 2014 ir mes galvojame apie tai, kad tokį e, sektorinį principą reikia taikyti ir toliau. O šiandieną pateikti argumentai, kad Indija yra besivystanti šalis, kylančios ekonomikos šalis, tai reaguojant į juos galima pasakyti, kad niekas ir neginčia, jog Indijoje gyvena nepaprastai daug žmonių ekstremaliame skurde. Kita vertus, Indija stiprina savo pozicijas pagalbos vystimusi srityje, teikia pagalbą Nepalui, Butanui, Afganistanui šiuo metu. Ir dar kitas dalykas, kad kaip ir Kinija, Indija kreipia savo pastangas ir Afrikos valstybių link. Mes nebejotinai ateityje keisime savo bendradarbiavimą vystimosi srityje. Kai kurie iš jūsų tikriausiai susipažinote su strateginiu dokumentu skirtu Indijai apimančių laikotarpį iki 13 metų ir jame aiškiai pasakyta, kad pritarant Europos parlamentui šie metai yra pereinamojo laikotarpio metai ir viskas priklausys nebijotinai nuo būsimos daugiametės finansavimo programos. Mums reikės peržiūrėti savo veiksmus ir finansavimą. Sakyti, kad Indijai nebereikia visai ES lėšų, tai aišku, šiuo atveju reikia galvoti apie atskiriems um, tikslams skiriamas lėšas ir, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos ir jų rėmimas yra įmanomas pagal demokratijos ir žmogaus teisų biudžeto eilutę arba klimato kaitos ir aplinkosaugos biudžeto eilutę, tiesiog reikės galvoti, kaip tai daryti. Dar vienas dalykas. Šiuo metu kuriama nauja priemonė, tai yra partnerystės priemonė. Kaip jūs žinote, Indija yra ES strateginė partnerė, todėl galės pasinaudoti partnerystės priemoniai skirtomis lėšomis. Tai bus daroma ne tik tam, kad strateginė partnerystė būtų sustiprinta, bet taip pat, kad mes galėtume išplėsti bendradarbiavimo sritis. Dar vienas dalykas, apie kurį visi žinote, tai yra humanitarinė pagalba ir pagalba gamtinių katastrofų atveju. Eko generalinis direktoratas per nevyriausybinės organizacijas ir tarptautinius partnerius veikia Kašmiro valstijoje, kuri nuolatos kenčia nuo ciklonų. Andrė Pradeše irgi liūtis nusiaubę valstiją, todėl mes padedame. Taigi prieiga prie fondų egzistuos, bet aš manau, kad mums labiau reikia orientuotis ateityje į dvišalę pagalbą, dvišalius veiksmus, nes Yra kitų pasaulyje šalių, kurioms mūsų pagalbos tikrai reikia daug daugiau negu Indijai, nors ten e, skurdė gyvena daug žmonių. Taigi apsiribosiu tokiamis pastabomis ir aišku pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, ponė Newton-Dan, jūs norite dar pakalbėti? Prašau. Noriu tikrai nuoširdžiai padėkoti už jūsų atsakymais. E, tikrai mane e, nuramina, nes mes mąstome panašiai. Noriu tik tai porą dalykų paminėti ir pailustruoti kai ką. Kolegos tikriausiai prisimena, kad prieš pusantrų metų buvo daug kalbama apie Indijoje gyvenantį žmogų, kuris pradėjo bado, paskelbė bado streiką protestuodamas prieš korupciją valdžioje, dalyje. Jis nusprendė pradėti bados, paskelbti bados reiką ir mirti, jeigu korupcija Indijoje nebus. Nebus imtas priemonių prieš korupciją. Jis buvo įtikintas nutraukti bado streiką, kuomet Delio, Delio valdžia pristatė parlament, parlamente teisės akto pasiūlymą dėl e, priemonių kovai su korupcija. Dabar, dabar sužinojame, kad abieji parla, Indijos parlamento rūmai tą įstatymo projektą atmetė. Taigi visai įdomus atvejais. Dar vienas dalykas, ką sužinojame savo vizito metu. Ar kas nors galėtų, mes klausėme, ar galite pristatyti Indijos vystomąją politiką, kokia yra jūsų kylančios e, galybės politika šioje srityje. Tačiau niekas apie tai negalėjo uh, nieko pasakyti, netgi mūsų ambasadoris ponas Kravinio, kuris mums tikrai labai daug padėjo, tokių dokumentų tiesiog nėra. Man atrodo, kad Indijos visomoji pagalba su, sukoncentruota į, į šalies saugumą, kad aplinkinės valstybės Butanas, Nepalas e, nekeltų problemų. Ne, Kinija taip pat kelia nemažai susirūpinimo Indijai. E, kitas, kita grėsmė Indijai tai piratai siaučiantis vandeninė. Dar, vienas, dar viena e, svarbi kaiminė Pakistanas. Tačiau likusioje pasaulio dalyje Indija nevykdo konkrečios vystomosios politikos. Man atrodo, kad Indija neturi tokios politikos. Veikiau jį vykdo savo sušės saugumo politiką ir tiesiog mes turime toliau stebėti, kaip viskas čia keisis. Merci beaucoup. Ačiū. Tuomet periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tyrimo pristatymas lyties genocidą dingusios moteris. Šį, šią studiją parengė moterų ir jaunimo teisių uh, organizacija. E, tos studijoje analizuojami moterų dingimo atvejai, taip pat e, nagrinėjame moterų situaciją, e, kodėl kai kuriuose valstybėse jos turi mažesnės galimybės naudotis įvairiomis paslaugomis ir kodėl jų mirtingumas kai kuriuose valstybėse yra ypač aukštas. Taip pat e, reikia pažymėti, kad milijonai moterų nusprendžia, e, pavyzdžiui, negimdyti mergaičių, nes tai laikoma našta šeimoms. E, šis reiškinys, kuris yra susijęs su tam tikra neligybė, užtikrinančia kultūra, kuri skatina smurtą prieš moteris, reiškia tam tikras socialinės pasiekmes, tai yra demografinį, demografinį disbalansą, kalbant apie vyrų ir moterų skaičių visuomenėse. Ir pristatyti šią studiją norėčiau sutikti žodį poniai Karin Bres. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, ponės ir ponai. Noriu visiems padėkoti už tai, kad e, atėjote mūsų pasiklausyti. Ir mūsų studija yra lyčių genocidas dingusios moterys. E, studija parengė e, Junktinės karalystės užsienio plėtros tendencijų instituto atstovė ir aš pati. Aš esu iš Vokietijos. Vis pirma, pristatysiu mūsų tyrimo uh, E, turinį. Visų pirma, trumpa įžanga. Paskui detaliau papasakosiu apie padėtį Kinijoje ir Indijoje ir paskui trumpai pakalbėsiu apie valstybės, kuriuose egzistuoja toks reiškinys kaip lyties genocidas. Taip pat pristatysiu išvadas bei rekomendacijas. 1990 e, Amartija Sen raž, teigia, kad daugiau nei šimtas milijonų moterų yra dingusios be žinios. Ką tai reiškia? Kad suvoktume, tai noriu pristatyti jums uh, kai kuriuos svarbiausius apibrėžimus. E, lyčių santykio apibrėžimas, tai vyrų ir moterų santykis konkrečioje bendruomenėje. Paprastai Tai, tai yra skaičius vyrų tenkančių šimtui arba tūkstančiui moterų. Galime šį e, santyki nagrinėti mm, naujagimių kontekste, tai yra kiek berniukų gimsta, e, gimstant šimtui mergaičių ir vaikų kontekste, kiek, kiek e, ko, šis. E, Santykis, šie duomenys mm, gali būti iškreipti dėl to, pavyzdžiui, kad ne, neregistruojami oficialiai mergaičių gimimai, taip pat kartais neužfiksuojami žuvę vaikai. Įprastinės tendencijos vertinant šį santyki. Ši, paprastai būna e, šimta, gimsta šimtas, e, nuo 106 berniukų e, šimtui gimusių mergaičių. Dėl biologinių priežasčių paprastai gimsta daugiau berniukų nei mergaičių. Tačiau dėl diskrimi, lyties diskriminacijos, net jeigu mergaitės ir berniukai auginami, tai taip pat E, ir rūpinamas jais taip pat, e, daugiau berniukų žūna taip pat dėl biologinių priežasčių, nes moteris e, yra atsparesnės galimiems mirtiniams atvejams visose amžiaus grupėse. Ir tas teiginys, kad yra daugybė be žinios dingusių moterų, gali būti paaiškintas. Čia matote, kaip atrodo lyčių pusiausvyrą e, naujagimių lygmenių ir matote, kaip skiriasi padėtis įvairiose valstybėse. Kai kuriuose valstybėse gimsta daugiau mergaičių, tačiau daugiau berniukų nei yra pagal biolog, nei, nei prognozuojama pagal biologinės tendencijas. Taip pat kaip ši kreivė, kaip ši situacija keičiasi laikui bėgant, ši kreivė išsilygina, pažiūrėjau, dėl karų gyventojų dažnai mm, vyrų bendruomenė, vyrų visuomenėje būna mažiau nei moterų, kaip yra vakarų Europos valstybėse. Kai kuriuose valstybėse e, vis dėlto išlieka tas biologinis santykis, šimtui moterų tenka šimtas trys vyrai, nebent e, dėl tam tikrų e, kažkokių at, nutikimų e, tas santykis patinka, pakinta. Lyties genocidą. To, to termino nenaudojame. Jis naudojamas tik, smok, tik mokslinėje literatūroje ir tai, tai reiškia e, žudimą dėl lyties ir tuos terminus ne, nesunku sumaišyti gendercide ir genocide. Mes kalbame apie atvejus, kuomet e, pirmenybė teikiama vienai lyčiai kitos lyties sąskaita, kaip pavyzdžiui, e, tarkim, susidaro tokia padėtis, kuomet mergaitės konkrečiai nenaikinamos, bet prioritetas teikiamas berniukai, berniukams. Yra tokių atvejų, kuomet buvo tokių atvejų, kuomet mergaitės buvo žudomos, nujagimės mergaitės buvo žudomos ir dabar jau taikoma metodika, kurios pagalba galima išsiaiškinti, e, kokios lyties kūdikį gimdyvė nešioja ir jeigu tai yra nepagėdaujamos lyties gemalas, tai daromas abortas. Kodėl yra tokia vykdoma selekcija lyties pagrindų? Yra įvairiausių priežasčių, kultūrinių, istorinių priežasčių e, berniukas, sunus e, yra, jam teikiamas prioritetas daugelie kultūrų ir daugelie visuomenių dėl lyčių neligybės ir moterų patiriamos diskriminacijos, taip pat ir ekonominių priežasčių, dėl paveldėjimo e, tradicijų, e, mergaitės negali paveldėti turto, todėl paprastai sūnus paveldi e, turtą. Todėl sūnums stengiamasi teikti visą reikalingą pagalbą. Dar vienas dalykas - kraičio aspektas. E, tėvai turi sukaupti kraitį dukteriai, kad jį ištekėtų. Taip pat e, e, medicininė pagalba, tai tampa aktualiu dalyku Indijoje ir Kinijoje, nes e, padedama atsikratyti mergaičių, gydytojai padeda atsikratyti mergaičių. E, Dar vienas dalykas - tradicijos, e, papročiai, pavardės perdavimas. Pavardę gali, šeimos pavardę gali paveldėti tik sunus. Dar vienas dalykas - tai šeimos subalansavimo e, aspektas. Daugelį besivystančių valstybių tai tampa aktualu, nes dab, dab, jau žmonės nori mažesnių šeimų, bet nori turėti galimybę daryti įtaką šeimos sudėčiai, nes jeigu gimsta mergaitė ir laukdami antro vaiko šeimoje žmonės nori susilaukti berniuko. Tačiau šią situaciją skirtingose šalise sprendžia skirtingos priežastys ir pažvelgus į Kinijos ir Indijos žemėlapį matome, kad tos šalis ypač E, turi didelių problemų šiuo klausimu. Pradėsiu nuo Indijos. Dar čia pacituoju, pacitavau indų patarlę. Rūpintis mergaitę yra tas pats kaip laistyti kaimyno sodą. Indijoje e, naujagimių mergaičių ir berniukų santykis yra štai koks. Šim, šimtui mer, mergaičių tenka 112 gimstančių berniukų, o vaikų iki 15 metų grupėje santykis yra 113. Paprastai tas, normaliai tas, tas santykis turėtų kisti, Tačiau re, tai reiškia, kad Indijoje miršta daugiau mergaičių negu berniukų. Tai reiškia, kad jomis rūpinamasi kitaip, nes paprastai berniukų skaičius sumažėja, o bendras e, lyčių santykis, tas koficijantas yra 206 skaičiai. Situacija pablogėjo nuo 1961 metų gyventojų surašymo Indijoje yra nepaprastai aukštas visų amžiaus grupių moterų mirtingumas. Ne, ne tik naujagimės mergaitės, bet ir visų amžiaus grupių moteris dažniau miršta. Tai paaiškintina moterų diskriminacija, nors oficialiai moterų diskriminacija panaikinta 1961 metais, tačiau daugelis šeimų taiko uždraustus metodus. Nuo 61 metų naujagimių santykių, santykio koficijatas pasikeitė, stabilizavosi. Bendrai moterų padėtis pagerėjo, visų moterų. Bet dabar diskriminacija vykdoma e, prieš gimimą kūdikio. lyties diskriminacija neštumo metu. E, tas metodas taikomas šeimoje, kuri laukia antro vaiko. Jeigu šeimoje yra mergaitė, laukiant pirmo kūdikio lytis nesvarbi, tačiau antras turėtų visada laukiama, kad tai būtų berniukas. lyčių e, subalansavimas šeimoje na, nieko dorai nepaaiškina, nes tiesiog diskriminuojamos mergaitės. Indijoje tai ypač aktualu šeimose, kurios yra turtingos ir kur moteris yra išsilavinusios. Tarsi tai būtų logiška tikėtis, kad išsilavinusios moteris viską vertina kitai, tačiau statistiniai duomenys atskleidžia, kad išsilavinusios moteris paprastai turi mažiau vaikų. Ir abortai dėl lyties, dėl, dėl kūdikio lyties yra gana dažni tokiuose šeimuose. Ir ta praktika yra ypač paplitusi tam tikrose Indijos rajonuose, kur, kur tas berniukų ir mergaičių santykis ypač skiriasi nuo kitų rajonų. Taip, taip situacija yra skirtinga skirtingose religinėse grupėse. Indija ėmėsi įvairių žingsnių siekdama pakeisti padėtį. Daugybė nevyriausybinio organizacijų uh, kovoja su šiuo reiškiniu. 1994 metais e, buvo priimtas e, prenatalinės diagnostikos e, praktikos įstatymas ir juo draudžiama selekcija lities pagrindų, tai yra negali pasirinkti, ar nori turėti kūdikį neštumo metu. nežiūrint tai, nežiūrint visų įdėktų programų, nepasiekta teigiamų pokyčių. Tačiau manoma, kad jeigu nebūtų jokių pro, e, projektų, situacija būtų dar blogesnė dabar. Yra programų, kurių tikslas teikti piniginės paskatas mer, mergaičių iš e, skurdžių šeimų išsilavinimui. Taip pat keičiami paveldėjimo įstatymai. E, Taip pat e, kuriamos programos, e, kurio, pagal kurias e, remiami finansiškai pagyvenę žmonės. Tačiau situacija nėra pakankamai atidžiai stebima, kad galima būtų prognozuoti, kaip viskas atrodys ilgalaikiu, ilgos trukmės laikotarpiu. Proverb, which, um, shows the situation. Taigi, galima pasakyti, kad Kinijos situacija panaši kaip Indijoje. 130 berniukų, 100 mergaičių ir jaunesnių negu 15 metų yra 100 su 17 santykis. Tai rodo, kad e, Kinijoje vaikystė mergaitės miršta dažniau negu berniukai. Be to daug stereotipų yra įsitvirtinę pačioje kinų kultūroje. Ekonominis augimas, vystimasis labai jaučiami, bet diskriminavimo nepakeičia. Moterų diskriminacija paaiškinama vieno vaiko šeimoje politika, kuri buvo įvesta 79 metais ir kuri palėtė 60 procentų Kinijos gyventojų. Kai kuriais paskaičiavimais maždaug 50 procentų dingusių moterų yra vieno vaiko šeimoje politikos pasiekmė skirtingai nuo Indijos lyties sviravimai yra daugiausiai dėl prenatalinio poveikio. Nes kaip jau buvo minėta, taip ir Kinijoje, kaip ir Indijoje gim, daugiau yra prenatalinių būdų reguliuojama lytis, kai gimsta, e, prieš gimstant antram ar kitam vaikui ir dėl to apie 41 milijoną mergaičių yra dingę. Kalbant apie e, priekybą moterimis ir sąsajas, aš kalbėsiu apie tai vėliau. Kinija ėmėsi žingsnių, kad būtų galima pakeisti dabartinę padėtį, 95 metais buvo išleistas įsakymas draudžiantis abortus dėl lyties. Taip pat buvo suteikta finansinė pagalba šeimoms, kurios turi vieną ar dvi dukteris, bei skiriamos stipendijos e, šeimoms, kuriuose auga tik mergaitės. 2006 metais, tai jau davė aiškių rezultatų. Be to, e, tas įstatymas, kuris iš pradžių galiojo viename regione, 2006 metais įsigaliojo visoje Kinijoje ir um, buvo vykdoma plati rūpinkimės mergaitėmis kampanija. Dar keletą žodžių apie dingusias moteris kitose šalise. Kaip jau sakiau, tūkstančiui. Kaip jau sakiau, skaičiai dingusių moterų tiek Indijoje, tiek Kinijoje yra labai dideli, bet moteris dinksta taip pat Europoje ir Europos taryboje priklausančiose kitose valstybėse. Štai čia yra sąrašas kai kurių šalių, kuriuose atranka pagalyti kelia problemų. Antroje skiltyje jūs matote 12 metų duomenys dėl berniukų mergaičių gimimo. Pagal šiuos duomenys Albanija, Armenija ir Gruzijoje, kurie rodo, kad labai tikėtina, jog neštumas yra nutraukiamas kai netinka kūdikio lytis. Todėl berniukų skaičius gimsta didesnis, gerokai daugiau gimsta berniukų. Taip pat yra kai kurių kitų duomenų rodančių, kaip diskriminuojami dar vaikystėje nepagėdautinos lyties vaikai. Kur problema aštriausia? pietinėje Saharos pakraštinėje dalyje, moterų dinksa daugiau negu Indijoje ir Kinijoje, bet um, šiuose valstybėse labai aukštas moterų mirtingumo vyresnėme amžiuje rodiklis dėl to, kad jos serga tam tikromis uh, lygomis dažniau, pavyzdžiui, malarija, taip pat um, negauna reikiamos medicinės pagalbos, susirgusios ir aišku, živ ir AIDS yra viena iš priežasčių, kodėl uh, toj pietinėje Saharos dikumos pakraštyje daugiau dinksta moterų ir daugiau jų žūna. Visi tie skirtumai pastebėti ir Indijoje, ir Kinijoje. Be to, kai kurie skirtumai pastebimi net jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Tačiau bendram vyrų moterų santykiui Amerikoje ir, ja, ir Kanadoje tai neturi poveikio. Pietų Koreja. Koreja. Pietų Koreja buvo pirmoji valstybė, kurie pripažino lyčių koeficientus, jų naudingumą ir ėmėsi e, atitinkamų priemonių, uždrautė neštumo nutraukimą dėl nepageidaujamos kūdikio lyties, teikia pagalbą šeimoms, kuriuose auga dukteris ir pastaruosius dešimtmetį. Dešimtį metų situacija pagerėjo ir gimstančių berniukų mergaičių skaičius yra, santykis yra kur kas geresnis. Todėl e, vėl leidžiama nutraukti neštumą dėl vaiko lyties ir leidžiama išsiaiškinti vaiko lytį iki jam gimstant. Kokios e, visos šių problemų pasiekmes? Aš jau minėjau įžanginėje dalyje, kad visuomenėje yra per daug vyrų ir dėl to gali kilti vyrams psichologinių problemų, nes jie tiesiog auga žinodami, kad gali nesusirasti partnerės ar žmonos, o tai daro įtaką socialiniam elksenos modeliui. Šalyse, kuriuose santykis yra iškreiptas, e, registruojama daugiau būtinių nusikaltimų, daugiau e, priverstinės prostitucijos atveju ir taip pat um, lytiškai plintančių lygų atveju kur kas daugiau. Kita vertus, pastebimas ir pakankamai didelis savižudybų skaičius tarp moterų. Ir moteris negali nutraukti neštumo dėl to, kad gims mergaitė, bet jai daromas didžiulis spaudimas ir dėl to jos patiria psichologinių problemų, kurių rezultatas gali būti ir savižudybė. Ypač, kai uh, gimsta mergaitės, jos susiduria su nenorimo vaiko problema. Šeimos ten tose šalyse, kur draudžiamas neštumo nutraukimas dėl vaiko lyties, jaučia augdamos psichologinį spaudimą. Dabar rekomendacijos ir išvados. Iš principo, ką galėtų daryti ES, ES parlamentas. Galite pastebėti, kad Indijoje, Kinijoje, berniukų mergaičių santykis bent jau neblogėja, tikriausiai net pagerės, bet anaip tol ne viskas padaryta, kad e, būtų atsisakyta reguliavimo vaiko lyties pagrindu. Apskritai reikėtų surinkti daugiau duomenų, nes, kaip sakiau, ne visoje Indijos ar Kinijos teritorijoje pastebimi tam tikri neigiami reiškiniai bet nėra pakankamai duomenų. Galima, pavyzdžiui, manyti, kad ne visos gimusios mergaitės yra užregistruojamos, o tai reikštų, kad neštumo nutraukimo skaičiai nėra tokie jau dideli. Tačiau neabejotinai reikalinga įsigilinti į socialinius, ekonominius, kultūrinius veiksnius, kad geriau suprastume problemą. Reikėtų išsamei įvertinti sveikatos uh, ir socialinės pasiekmes visuomeniai, kurioje yra daugiau vyrų negu moterų. Ir um, reikalinga remti tas politinės priemonės, kurios skirtos uh, lyčių lygybei užtikrinti. Dar reikalinga nustatyti uh, griežtesnės sankcijas už diskriminavimą lyties pagrindų ir svarbiausia Reikia daugiau informacijos, daugiau lobizmo, kad e, dirbant su gydytojais, kad jie padėtų kovoti su diskriminacija lyties pagrindų. Dabar rekomendacijos Europos parlamentui. Aišku, Europos parlamentui labai sunku daryti poveikį padėčiai Indijoje ar Kinijoje bet aš manau, kad mes galime padėti tokią praktiką keisti Azijoje. Visgi rekomenduojame, kad komitetai daugiau dėmesio skirtų dingusių moterų klausimui, kad šis klausimas būtų nuolatos svarstomas, nes jis tikrai reikalauja dėmesio. Bet Europos parlamentas turėtų bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis atitinkamomis struktūromis. Galiausiai jungtinių tautų agentūros yra parengusios dokumentų projektus dėl lyties pasirinkimo. Manau, kad tą darbą reikėtų tęsti šis klausimas turi būti įtrauktas į ateities e, bendradarbiavimo su Indija, su Kinija programas, tam, kad būtų atkreiptas šių valstybių narių, e, šių e, valstybių dėmesys į vaiko pasirinkimą pagal lyti problemą. Nebejotina reikia šviesti visuomenės Be to, tarptautinės priekybos komitetas turėtų užtikrinti, kad žmogaus teisų nuostata, draudžianti diskriminaciją lyties pagrindų, būtų įtraukta į priekybos susitarimus ir kad šie klausimai būtų įtraukiami į jungtinių tautų ataskaitą apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, Europos Sąjungos delegacijos dirbančios užsienio šalise turėtų atkreipti dėmesį į šį klausimą ir daryti diplomatinį spaudimą atitinkamų valstybių vyriausybėms, kad jos imtųsi atitinkamų priemonių. Ačiū už šį pristatymą. Dabar žodį suteikiu parlamentarams. Pirmiausia, ponui Mičelui. Ačiū pirmininkė ačiū poniai Beis už šį pranešimą. Aš buvau paskirtas mm, atsakingu renkti šį pranešimą šiuo klausimu ir tikrai vertinu tą išsamų darbą, kurį atlikote. Nežinau, kodėl šio klausimo neįtraukėme į metinę žmogaus teisų ataskaitą. Uh, Prieš keletą savaičių iškėliau šį klausimą. Tačiau parlamente mes susidurėme su politinio korektiškumo problema, kurią turime nugalėti. Kai kurios klausimus bandome permesti nuo vieną, numesti nuo savo pečių ir užmesti kitiems. Tačiau reikia galiausiai prisimti savo atsakomybę ir pagalvoti, kaip padėti moterims. dėl Europos darbo atvarkės e, parlamente kovojama politiškai korektiškai. Pirmiausia, norėčiau paprašyti jūsų, ar negalima būtų gauti šių skaidrių, jos labai gerai viską apibendrina. Antra, reikėtų, kad komitetas turi, laikytųsi vieningos nuomonės šiuo e, šokiruojančiu klausimu. Jeigu pažiūrėtume į šį klausimą kontekste, daugiau nei milijonas uh, moterų yra dingę, o per abu pasaulinius karus 60 milijonų žmonių Europoje žuvo. Pagalvokite apie šios skaičius. Jie yra tikrai siaubingi. Ir turime kalbėti ne tik apie abortus, bet taip pat nepriežiūrą ir kūdikių žudimą. Economist žurnalas e, išspausdino visą eilę straipsnių, šią temą. Dar keli pastebėjimai ir, ir, ir klausimas. Mes linkę galvoti, kad tai vyksta skurdžiau gyvenančiose šeimose, bet kaip jūs sakėte, Indijoje tai vyksta ir mm, turtingose šeimose, gerai išsilavinusios moteris irgi taip elgesi. Jūs pateikėte labai konkrečių minčių, kurias aš išnagrinėsiu. Tačiau vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti, pirmiausia, galbūt galėtumėte e, daugiau papasakoti apie tai, ką padarė Pietų Koreja. Koks intensyvus tas darbas buvo, kiek jis užtruko, ar tai buvo prievartiniai veiksmai, ar tai buvo šviečiamojo pobūdžio veiksmai. Antra, manau, kad viena problem, iš problemų, su kuria susidurėme, svarstant šį klausimą, yra tai, kad vyro ekonominė vertė laikoma didesnė nei moters. Ir dažnai tai paskatina mergaičių žudimus ar atsikratymą. Vienas iš klausimų, kurį galėtume išspręsti, yra draudimo klausimas pasėlių draudimo klausimas yra svarbus, nes jeigu pasėliai žūva, tuomet e, esate priklausomas nuo savo sunų. Ir taip pat senatvės draudimas. Aš kalbėjausi su komisija šiuo klausimu, bet manau, kad tai galėtų būti svarbus įtakojantis veiksnys. Kartais, kai kalbame apie Aziją ir besivystančias šalis, kalbame apie žmonės, lyg jie būtų kitokie nei mes. O paskui nuvykstame į Aziją ir <laughs> pamatome, kad vaikučiai gali visai daug geriau elgtis su mobiliaisiais telefonais negu aš moku. Tačiau manau, kad jeigu jiems suteiktume sąlygas, kokiu norėtume patys, tai padėtų. Aš raginu jūs pagalvoti ir apie tą draudimo klausimą. Tai nuimtų dalį naštos, dalį rūpeščių nuo žmonių pečių. Ir taip pat norėčiau su jumis toliau tai aptarti, kai rengsiu pranešimą šią temą. Ir kaip prašiau, labai man būtų įdomu išgirsti daugiau apie Korejos pavyzdį. Ačiū Jums už šią ataskaitą. Mes parlamente privalome rūpinti šiais klausimais. Visi turime ryšius su nacionaliniais parlamentais, jungtinėmis tautomis, Europos taryba dalyvaujama įvairiose draugysė su Azija grupėmis ir panašiose organizacijose, kur galėtume aptarti šį klausimą. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur. Ačiū ponui Mitchell, toliau žodis teikiu poniai Grės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti autoriai už šį labai įdomų tyrimą. Mes sužinojome skaičius, kurie yra tikrai siaubingi. Tai tinkamas žodis. E, yra pasirašyta visų formų diskriminacijos konvencija, o tai iš tikrųjų yra diskriminacija. Norėčiau grįžti E, kin, prie Kinijos nuo 94 metų buvo uždrausta ši diskriminacija. Tačiau su tuo susidurime dar dažnai. Nėra numatyta sankcijų už tokius veiksmus. Taip pat nevyksta teisminiai procesai. Tai rodo, kad situacija tikrai yra nepatenkinama. Norėčiau pasidomėti, kaip mūsų komitetas galėtų užtikrinti, kad šis klausimas būtų plačiau aptartas Europos parlamente. Kaip galėtume, kokius sprendimus galėtume pasiūlymus, sprendimus. Aš labai atidžiai klausiausi pono Mičelo. Neturiu nuomonės dėl draudimo klausimo. Tačiau tiesa yra tai, kad ekonominis aspektas yra lemiamas veiksnys e, šioje neligybėje. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Vaigė. Ačiū. Aš pakėliau ranką, kai galvojau, kad Mm, norėsiu pasakyti kai ką kitą. Jums rengiant savo studiją, aš suvokiau, kad pristatote labai, kalbate labai svarbę temą. Kad kalbame apie problemą, į kurią būtina gilintis ir imtis veiksmų. Ja sprendžiant, aš pritariu jūsų patiktoms išvadoms. Išva E, jūsų pristatytoms priemonėms ir, ir veiksmams, kurių galėtume imtis. Tačiau aš pakėliau ranką, norėdamas užduoti klausimą apie Europą. Nes aš kiek skeptiškai vertinu kai kuriuos jūsų pristatytus duomenys. Aš taip pat prisidėjau prie jūsų pateikiamų statistinių duomenų, nes aš turiu tris sūnus, tačiau šiek tiek žalą atitaiso tai, kad mano sūnus susilaukė šešių dukrų. Noriu pasakyti, kad mano šalis Slovenija buvo viena iš įtartinai atrodančių valstybių jūsų statistinėse patiktose domenyse. Aš tuo netikiu. Man sunku tai priimti. Ir man atrodo, kad jums tiesiog teko subalansuoti viską ir mums tiesiog įveidę tiek šitos duomenys, kad ir įrodyti, kad mes esame lygiai tokia pat blodi kaip, kaip ir kiti, ar bent jau turime prisimti dalį atsakomybės už netinkamą politiką, kad, kad tai taip pat gula ir ant mūsų sąžinės. Man atrodo, kad mes nesame tokie blogi, kaip atrodo iš jūsų statistinių duomenų. Jūs neminėjote, pavyzdžiui, tradicijų aspekto, religinių tradicijų aspekto ir to vaidmens, kokį, kurį religija vaidina čia. Atsakomybės už to, tokius nukrypimus. Mąstant apie Europą, o dauguma Europos valstybių buvo pristatytos, tačiau duomenys parodėte labai trumpai. Uždėjote skaidrę ir aš neturėjau galimybės pamastyti. Ne, šita viskas tarkoja, bet e, spalvotas žemėlapis, kuriame Europa padalinta į ružavos ir raudonos spalvos teritorijas. Raudona spalva žymi blogas teritorijas. Čia matau ir Sloveniją. Aš nežinau, ar aš pakankamai aiškiai išdėščiau savo mintis. Man reikėtų daugiau argumentų šią temą. Nes kodėl, pavyzdžiui, vengrai netaip mėgsta mergaitės kaip italai ar, ar kitos tautos. Man tai netrodo įtikima. Euh, euh, Aš leisiu Jums atsakyti į šiuos klausimus, nes dar trys e, nariai paprašė žodžio, gal tai bus paprašyta. Ačiū už klausimus, pradėsiu nuo paskutinio klausimo ir paskui atgalinėt parką juos atsakysiu. Šiame žemėlapyje raudona nėra blogai, o melina yra gerai čia yra berniukų ir mergaičių santykis e, viso, visoje šalyje. Tai gali reikšti, kad šalyje vyko daug karų ir daug vyrų žuvo karuose. Vokietijoje, pavyzdžiui, vis dar jaučiamos pasiekmes, nes moterų yra daugiau, kadangi daug vyrų žuvo antrajame kare, pasaulinėme kare. Būtent todėl reikia domėtis gilesnėmis situacijos priežastimis, išsiaiškinti, kada, ko, kokia amžiaus grupėje miršta moteris, mergaitės, nu, dėl kokių priežasčių, dėl lygų, aborto, dėl to, kad jos neprižiūrimos. Nieko negalėčiau pasakyti apie Sloveniją, bet, pažiūrėjau, Armenija, Azerbaidžianas ir Gruzija, tos šalis fiksuoja uh, tą disbalansą tik nuo e, Tarybų sąjungos žlugimo. 91 metais tas lyčių santykis buvo normalus, o paskui jis labai sparčiai kito. Ir nors tų valstybių religija ir istorija yra skirtinga, socialinės sąlygos kitokios. Tai pastebima šiuose trijose E, posovietinėse valstybėse, bet ne kitose posovietinėse valstybėse. Mokslininkai negali to paaiškinti, todėl ir sakau, kad turime domėtis e, gilesnėmis to, tokio reiškinio priežastimis. Taip, taip aš pasakytina apie trečią vaiką gimstantį šeimoje. Europoje pirmas, antras vaikas santykis yra normalus, o trečiam vaikui gimstant situacija labai keičiasi. Todėl negalima tiksliai paaiškinti to. Kaip šį klausimą svarstyti platesnėse diskusijose. Manau, kad šiandienos diskusija jau yra geras žingsnis. Ir kaip sakiau, svarbu, kad įvairūs komitetai bendradarbiautų šios studijos rezultatus galėtų pasidalinti įvairius komitetai ir, ir panagrinėti kai kuriuos problemos aspektus. Bet būtų gerai, jeigu kuris nors komitetas taptų pagrindiniu komitetu nagrinėjant šį klausimą. Nežinau, ar jūs ma... būtumėte linkę rodyti iniciatyvą. Apie Koreją, ar norit, kad pasakočiau apie tai dabar? iš bendrai žiūrint atrodo, kad ten įdėktos tokias pat priemonės kaip Kinija ir Indija, tačiau ten, pasiekta, ten tos priemonės įdėktos sėkmingai. Vienas iš dalykų yra tai, kad Pietų Korejoje per pastarosius 20 mečius nepaprastai augo ekonomika ir vienoje iš studijų daroma išvada, kad asm asmens situacija nepakeičia valstybės, šalies tradicijos. Pažinėt, jeigu Indijoje kuri nors šeima yra turtinga, bendrai tradicijos nepasikeičia. Turi keistis e, tradicijos visuomenė. Ir būtent tai vyksta Pietų Korejoje. Dėl ekonominio augimo visa visuomenė mm, praturtėjo, gerovės lygis išaugo, žmonės turi galimybę taupytis e, pensijai, nebe taip yra priklausomi nuo vaikų, nuo sunų ir todėl požiūris į moteris ir mergaitės keičiasi. Ir tai yra maža valstybė. Galite papasakoti, per kokį laikotarpį tai vyko - 20-30 metų. Teigiami pokyčiai fiksuojami tik pastarai dešimtmetį. Neturiu dabar dar skaičių, bet prieš dešimtį metų padėtis buvo tokia pat kaip ir Kinijoje ir Indijoje ir per pastarį dešimtmetį viskas pasikeitė. Situacija pagerėjo. Tuomet žodis ponui Bill News and Then. Noriu padėkoti už studiją, nes e, jūs nagrinėjate tikrai labai sudėtingą temą. Lauksime pono Mičelo pranešimo. Noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais, kadangi pastaruoju metu daug kartų lankiausi Indijoje. Vis pirma, kastų sistema. jeigu tą klausimą bandai kalb... svarstyti su Indu, jie sako, mes priėmėme įstatymą, kurio draudžiamos kastos, tačiau vis tiek situacija nesikeičia, kastos išlieka. Ir ponė pirmininkė, viename iš pos sustikimų, kur dalyvavome vasario mėnesį, buvo, buvome rotušėje ir kalbėjome su miesto mere apie problemas jos e, miesto. Kalbėjome ir apie be, bežinios dingusias moteris. Ir salėje viena moteris labai patniekinamai pareiškė. Dar ne, nemačiau vyro, kuris būtų pasirengęs atlikti tokį žygdarbį. Tai yra pasmaukti mergaitę naujagimę. O praeisiais metais vyksta, lankydamiesi Indijoje buvome bi, Bihare buvome šventykloje, kur girdėjome, kad ten vykdama kampanija, raginant mergaitės neišleisti už vyrų, kai jos sulaukia 13 metų. ES vykdo, vykdo sėkmingą projektą tame kaime. Ir jeigu mergaitės atsisako e, tekėti 13 ir jeigu mokosi mokykloje iki 16 metų, ji gauna dovanų dviratį, kurį duoda ES. Tai labai sėkmingas projektas ir tai teikia vilčių. Ir dar viena mintis, kuri mane pati nugazdino. Kiek menkai žinau istoriją, tai žinau, kad kuomet šalyje uh, susidaro vyrų perteklius, tada ta šalis uh, kam nors paskelbė karą. Ir Indijoje bei Kinijoje vyrų yra daugiau nei moterų. Ir jau dabar Kinija ir Indija tampa svarbiausiamis varžovėmis. Ir dabar jau svarstama, kas pas, panaudo, panaudos Himalajų kalnyno vandenį. Pone Mičelai, viskas priklauso nuo jūsų ir nuo jūsų rengiamo pranešimo. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponė Teo Karus. Θα, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την... Uh, I will speak in Greek. Aš kalbėsiu graikiškai. Norėčiau Jūs pasveikinti už šią ataskaitą, kurią mums pristatėte. Joje yra daug informacijos, kuri yra tiksli. Norėčiau pastebėti, pirmininkė, kad iš medicinės, iš medicinio požiūrio taško įprastinis santykis yra šimtas šešios mergaitės šimtui dešimties, še, dešimčiai berniukų, kadangi jie berniukai e, daug pažeidžiamesni yra, ką tik gimė. Išskyrus Argentiną, kur gimsta daugiau berniukų. Tačiau Europoje arba Azerbaidžiane, Gruzijoje, kitose Balkanų šalise galbūt pastebime, kad situacija. Negalime sakyti, kad situacija yra patologiška, jeigu neišnagrinėjome dar e, apskritai gimimų mažėjimo, gimimų mažėjimo tendencijos. Problema iš tikrųjų yra ta, kad Indijoje buvo užregistruoti 2 milijonai nužudytų kūdikių mergaičių. O kai dėl atrankinių abortų jokia moteris neprisipažins, kad pasidarė abortą dėl kūdikio lyties. Ir todėl reikia apskritai griežčiau reglamentuoti abortus. Dabar draudžiama atlikti abortus dėl lyties. Nežinau, kas vyksta Indijoje. Dabar, aišku, pažangos dėka galima nustatyti kūdikio lytį echoskopu ir tada daryti abortą arba ne. Ar tai geriau, ar geriau, kad vaikas gimtų ir paskui būtų nužudytas? Man atrodo, geriausias būdas kovoti su šiuo reiškiniu yra gerinti visų gyventojų gyvenimo sąlygas. Reikia numatyti veiksmingas priemonės, užtikrinant visus veiksnius, kurie galėtų pagerinti gyvenimo kokybę. Buvo sakyta, kad vyrai niekada nežudo kūdikių mergaičių. Man atrodo, kad tai priklauso nuo atskirų kultūrų, atskirų mentalitetų. Nežinau, ar kas nors iš mūsų čia esančių galėtų įsivaizduoti, kad kas nors savo leistų šitokį, atlikti šitokį baisų nusikaltimą. Én is szeretném nagyra értékelni azt a jelentést. Aš labai vertinu ataskaitą, kuri mums buvo pristatyta. Taip pat noriu paklausti vieną dalyko. Ar jūs išnagrinėjote tokios situacijos priežastis? Man atrodo, kad yra įvairių priežasčių įvairiose regionuose dėl ko susiklosto tokia situacija. Negalime kalbėti vien tik tai apie um, gyvenimo kokybę ar užtikrintumo trūkumą. Kai kuriuose regionuose moteris, pavyzdžiui, negali turėti turto, negali būti savininkėmis, negali turėti nuosavybės, žemės nuosavybės. O kai dėl turtingų uh, šeimų, tai jos nori išlaikyti nuosavybę ir todėl nori turėti sunų. Nežinau, kokia yra Indijoje situacija, situacija tik tiksli, tačiau kitose Azijos šalise, pavyzdžiui, Kinijoje, vyrai ir berniukai yra vieninteliai galintis užtikrinti tėvų poreikius jų senatvėje. Ar turite informacijos apie tai, kas priverčia žmonės žudyti savo kūdikius, moteriškos lyties kūdikius? Man atrodo, kad reikia žvelgti plačiau. Tai, ką Jūs paminėjote, yra tik aisbergo viršūnė. Man atrodo, kad yra ir kitų priežasčių, nei tos, kurias jūs paminėjote. Ar jūs ką nors galėtumėte apie tai pasakyti? Antras klausimas. Ar yra duomenų apie Kiniją ir Indiją, kaip įgyvendinami šiuose šalise įstatymai atitinkami? Ar e, yra baudžiami žmonės darantis tokius nusikaltimus. Nes e, gali būti, kad įstatymai priimti, bet jie nėra veiksmingi, nes jų niekas nesilaiko. Turiu dar vieną pastebėjimą. Kolega Newton Dan ką tik panašiai sakė, kalbėdamas apie elgesis, apie žmonių teisės. Iki 2020-30 dar praėjusiame amžiuje moteris buvo eksportuojamos į JAV. Ir 70-ame dešimtmetyje ir iš Europos buvo eksportuojamos. Dabar pastebime, kad pakistaniečių šeimos, pavyzdžiui, siunčia savo dukras atgal į savo šalis iš Europos, kad jos ten ištekėtų. Ar tai nebūtų susijęs su tuo reiškiniu, apie kurį dabar kalbame? Perdodame žodį komisijai, ne, nieks nenori pasisakyti, ar komisija norėtų, ne. Okay, um, I start again with the last question. Kągi vėl pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Šiek tiek kalbėjau apie lyties parinkimą dėl finansinių priežasčių, galiu tik pakartoti, kad aišku, nuo savybės teisės. Tai yra didžiulė problema, kaip ir uh, nusenusių tėvų priežiūra. Kinijoje, pavyzdžiui, kai tik a, mergaitė išteka, ji turi pasirūpinti vyro tėvais tam, kad vėliau vyras pasirūpintų jos tėvais. O jeigu vyras atsisako rūpintis a, žmonos tėvais, tai nebelieka kam jais pasirūpinti. Dabar dėl Korejos. A, Jie Korejoje priėmė įstatymą tiesiog numatanti, kad ne tik vyrai, bet ir moterys gali pasirūpinti, turi pasirūpinti savo tėvais. Taigi iš tiesų nusavybės klausimas tai yra rimta problema, bet negalėčiau pasakyti, kalbėdama apie pietų, pietų Koreją, kokioje jos dalyje tas įstatymas įsigaliojo. Kinijoje ir Indijoje tikrai yra įstatymų vykdymo problema, bet ją labai sunku įrodyti, jeigu moteris nutraukia neštumą. Ji gali, pavyzdžiui, kreiptis į ligoninę, teikdama, kad ją išprievartavo ir todėl jinai nori nutraukti neštumą. Taip įstatymai yra, bet ne visada įmanoma sukontroliuoti jų vykdymą. Kitas dalykas, kai kurie įstatymai numato nepakankamai griežtas priemonės, pavyzdžiui, sankcijos, jos būna, piniginės baudos būna per mažos. Kitas dalykas, e, vieno vaiko šeimoje politika Kinijoje. Kinijoje šeimo žino, kad jeigu gims antras vaikas, jiem teks mokėti baudas. Ir jeigu, tai, jeigu pirmoji gimsta mergaitė, tai gali būti, kad tėvais nebus tas pasirūpinti, nes jie negalės paremti tėvų. Todėl yra visokiais būdais apgaudinėjama. Ir vieno vaiko šeimoje politika Kinijoje taip pat davė neigiamų rezultatų, bet teigiamų. Dar vienas dalykas - statistiniai duomenys. Jie, aišku, visada kelia problemų. Todėl aš sakiau, kad uh, tie skaičiai, kuriuos pateikiau, nėra gimusių berniukų mergaičių santykis, bet yra santykis berniukų mergaičių vėlesnėme etape, tai yra tie vaikai, kurie buvo oficialiai registruoti. Ir gali būti, kad e, toks vaizdas, kad tikrasis vaizdas yra iškreipiamas. Bet netgi vadovaujantis turimais duomenimis, aišku, kad Azerbaidžiano atveju pirmųjų dviejų vaikų atveju berniukų mergaičių santykis, gimstančių berniukų mergaičių santykis yra normalus. Ir paskiau tik tai išsikreipia tie skaičiai, kurie leidžia įtarti galimą diskriminavimą. Dabar dėl kūdikių mirtingumo. Nereikia pamiršti, kad, pavyzdžiui, net jeigu mergaitės ir gimsta, tai nebūtinai e, berniukas ir mergaitė maitinami vienodai visaverčiai. Kitas dalykas, jeigu šalta žiema, tai greičiausiai švarkelį gaus triukę, gaus berniukas, bet ne mergaitė. Todėl yra ir kitų veiksnių kai kuriuose šalise ar jų tam tikrose regionuose, kuriuose pirmenybė teikiama berniukui, o ne mergaitai. Ir priežastis įvairios ekonominės, istorinės ir aišku egzistuoja tradicijų jėga, tradicijų gale. Man atrodo, kad aš į visus klausimus atsakiau. Kitas kalbantysis, jei leisite, aš noriu trumpai pasakyti, aš neseniai perskaičiau, kad jeigu pirmoji gimsta mergaitė, tada um, stengiamasi pastauti antrą kartą, mergaitė nustoja maitinti krūtimi tam, kad daugiau liktų galimybių išgyventi antram vaikui, kaip tikimasi berniukui. Nežinau, kiek plačiai tokia praktika yra paplitusi, bet jinai egzistuoja. Ir Klausimas labai aktualus, labai sudėtingas, todėl džiugu, kad jūs pristatėte savo tyrimą, savo ataskaitą, bus apie ką pamastyti ir ką nuveikti. Ačiū. Posėdis baigiamas. Rytoj jis bus tęsiamas e, toje pačioje salėje nuo 9 val. koordinatorių posėdis, o nuo 10 komiteto posėdis. Gero vakaro.